Uh, like Mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį, kadangi jau vėluojame. Uh, Prašyčiau visų susėsti į vietas. Ačiū. Pradėčiau nuo darbo tvarkės pirmo punkto. Tai yra noriu paskelbti, kad kaip visada mūsų posėdis transliuojamas internetu. Noriu Jūs informuoti taip pat apie, apie naujausią pasiūlymą, pakoreguoti mūsų rytojus darbo tvarkę. Vyka Maner vietoj to, kad jos pranešimas būtų pristatytas 17 val. Ji prašo, kad jos pranešimas būtų pristatytas 15 val. rytoj po pietų. Reikia man ir kad būtų pranešimas taip atitinkamai perkeltas ir kiti pranešimai būtų svarstomi po to. Taip pat noriu priminti, kad mūsų darbo atverkėje yra numatyta labai daug klausimų Ir yra laikas kiekvienam punktui skirtas reikės labai intensyviai dirbti, aišku, gali būti kokių nenumatytų aplinkybių, kai kuriais atvejais galbūt vienas ar kitas punktas pasistumės į priekį ar į vėlesnį laiką. Tiesiog perspėju Jūs, kad nors laikas maždaug kiekvienam punktui yra priskirtas ir Jums paskeltas, kad gali tai būti, kad ne, nebūtinai tuo konkrečiai metu Jūsų punktas bus svarstamas, tai prašytumėm būti salėje, nes jeigu Jūsų nebūtų salėje, vis tiek turėsime svarstytą punktą. Dabar pereikime prie antro darbo tvarkės punkto. Tai yra um, šių metų balandžio 26 ir gegužės 8 dienos protokolų tvirtinimas. Kaip visada, protokolai yra išplatinti, su jais galima susipažinti ir e, iki posėdžio pabaigos, jei nebus gauta kokių prieštaravimų ar pastabų, bus laikoma, kad tie protokolai yra patvirtinti. Toliau pirmininkės skelbimai. Uh, Mm, porą labai svarbių dalykų turiu paskelbti. Vienas nelabai didelis, bet labai svarbus. Uh, Aš norėčiau jūsų taip pat ir, ir padėjėjų paprašyti informuoti tuos parlamentarus, kurių dabar nėra posėdėje, kad dokumentų spausdinimas kainuoja pinigus, užtrunka labai daug laiko atitinkamoms tarnyboms dokumentus atspausinti. Taigi prašysiu tuos dokumentus, kurie šiandien buvo išplatinti, um, atitinkamai uh, saugoti iki kito posėdžio, nes vis tik tai tai yra septynių dokumentų bent jau paketas. Tai aš prašyčiau dokumentus po posėdžio susirinkti ir parsinešti ar, ar namo, ar į biurą ir po to 11 vėl atsinešti. Vanistelroj. Norėčiau dar pastabėlę pridurti tie, kas neskaito dokumentų, prašau vis tiek tos dokumentus išnešti ir parsinešti atgal. Pirmininkė, taip, aš negaliu su priversti perskaityti tų dokumentų, tiesiog labai prašau dokumentus susirinkti, parsinešti pas save ir po to atsinešti vėl į kitą posėdį. Ir um, jei tinka, gal laikykime tokio aiškinimo. Kitas mano skelbimas būtų dėl biudžeto procedūros, dėl 2013 metų biudžeto. Deja, Ir mes ne vienintelis komitetas parlamente, kuris yra tokioje situacijoje, mm, yra atitinkamas tvarkarašis dėl biudžeto pakeitimų ir balsavimo. Balsavimas numatytas plenarnėje sesijoje rugsėjo 6 dieną ir neturėsime kaip įprasta to laiko įprastiniai procedūrai, kaip mes įpratę, kad apsvarstome, pateikėme pakeitimus ir taip toliau. Tad aš siūlyčiau laikytis tokios pačios procedūros, kokios laikėmės praeitais metais. Taigi, parodykim pasitikėjimą pranešėjai ir komiteto pirmininkiai. Mes taip pat su pranešiais, su šešėliniais pranešiais, koordinatoriais derinom tą procedūrą ir aš labai tikiuosi, kad ta procedūra jums bus priimtina. Bendrais bruožais, kaip anais metais aš sakiau, būtų tokie svarbus elementai toje procedūroje. Visų pirma, šį pirmanį komitetas įgaliotų pirmininkė ir pranešėja pakoreguoti bet kokius apkarpimus komisijos pasiūlymai, kurie būtų reikalingi ar pakankami mūsų politiką vykdyti ir jeigu taryba numatytų kokių apkarpimų dabartiniam komisijos pasiūlymui, tai komitetas suteiktų įgaliojimus pirmininkė ir pranešėjai um, atstatyti tą um, pasiūlymo projektą uh, kuris mm, buvo pateiktas iš pat pradžių, ta prasme, kad parlamentas turėtų galimybę atstatyti tą, e, tą, tą pasiūlymą, tą biudžeto projektą, jeigu reikėtų, jeigu būtų per dideli apkarpimai pasiūlyti iš tarybos. Taip pat dėl e, bandomųjų projektų, e, parengiamųjų projektų techninės pagalbos priemonių, dėl ko yra susitarusios frakcijos, taip pat prašyčiau E, suteikti įgaliojimus pirmininkė ir pranešėjų šiais klausimais, taip pat dėl e, pakeitimų tarybos pozicijai, e, kad būtų suteikti įgaliojimai, jeigu reikėtų apsaugoti sanglaudos politiką pagal daugiametės finansinės programos maksimalias ribas ir atitinkamus susitarimus tarp institucijų. Aišku, tie pakeitimai, jeigu uh, Um, jų galų galę reikėtų, be abejo, dėl jų būtų tariamasi uh, su šešėliniais pranešėjais ir su koordinatoriais atsakingais už 2013 metų biudžetą. Na ir paskutinis dalykas, dėl ko aš prašyčiau jūsų pritarimo, tai būtų, kad pagal tokią procedūrą, kurią tik jums apibūdinau, um, nuomonės projektas dėl rezoliucijos būtų pateiktas Liepos regi posėdėje ir po to būtų balsuojama rugsėjo 18 dieną, tai yra po balsavimo plenarnėje sesijoje, todėl mums reikalinga ta ypatingoji procedūra. Jeigu jūs pritartumėt e, tokiai procedūrai, mes galėtumėm tuomet užbaigti e, šio punkto svarstymą ir galėtumėm perėti prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra e, bendrasis reglamentas ir bendrosios nuostatos dėl Europos fondų. Norėčiau jūs informuoti, kad vertimas yra kartu su sekretariatu, su jūsų padėjėjais ir su jumis pačiais, su pranešėjais daug dirbome dėl um, balsavimo sąrašų, o ko, dar jie nėra iki galo paruošti, bet tikrai jau artėja prie to. Tai aš norėčiau pasakyti, kad tos diskusijos dėl bendrųjų nuostatų būtų padalytos per dvi dienas maždaug pusantros valandos, tai yra ar valanda penkiolika minučių turėtumėm diskusijoms šiandien ir maždaug valanda rytoj. Taip pat mm, noriu informuoti Jūs, kad šioms diskusijoms esame pakvietę pranešė iš regionų komiteto, panas Marek Važnek, kuris yra regionų komiteto pranešėjas mm, dabartiniam strateginiam pagrindui aptarti ir mes su regionų komitetu tokiu būdu mes galėtumėm aptarti mums rūpimus klausimus. Jeigu jūs sutiktumėte, aš panui Važnek iš karto ir suteikčiau žodį. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ponės ir ponai, norėčiau padėkoti už pakvietimą dalyvyti, dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Puiku, kad galime bendradarbiauti, pasikeisti nuomonėmis apie tuos dokumentus, kuriuos pateikė komisija. Regionų komitetas su didžiuliu susidomėjimu laukė šio dokumento ir siejo daug vilčių su juo. Komitetas norėtų, kad regionams ir vietos struktūrams būtų sukurtos palankios sąlygos įgyvendinti įvairiausias ES programas. Mes gavome dokumentą, susipažinome su juo ir galime pasakyti, kad truputį nusivylėme. Liepos 12 dieną bus mūsų komitete svarstoma šitas dokumentas, o jau rudenį plenarnėje sesijoje mes apsispręsime galutinai. Regionų komitetas jau išreiškė savo nuomonę dėl bendrosios direktyvos, tai e, atsitiko gegužės pradžioje, o dabar šita tema, apie kurią aš esu pasiūlęs kalbėti, yra atskirai, atskirta į. E, čia kalbama apie fondus, regioninės programas, įvairius vietos lygmenio projektus. Mes savo specializuotos komisijos posėdėje aptarėme šios klausimus, bet tu organizavome ir dvišalius susitikimus su kitais pranešėjais mūsų komitete, taip pat bendra pranešėjais, taip pat susitikome ir jūsų komiteto pranešėjais, tai Kreil ir Nisteroj. Mes bandėme suformuluoti savo poziciją šio komisijos dokumento adresu. Taigi mūsų tikslas turėtų būti toks reikėtų suformuoluoti bendras strateginės priemonės, jos turėtų būti naudingos ypač regionams. Ir reikia tikėtis, kad taip mes padėtume palengvinti partnerystės susitarimus siekiant įgyvendinti strateginės programas. Man džiugu, kad regionai vaidina svarbu vaidmenį šioje diskusijoje Ypač komisija skiria daug dėmesio mums. Regijų komitetas yra vienas iš svarbiausių mūsų kontaktinių komitetų ir manome, kad jūsų komiteto parengta nuomonė yra labai svarbi. Jūsų tekstas mums yra pakankamai priimtinas savo mintimis, turiniu ir struktūra. Jūsų uh, siūlymas mums yra priimtinesnis negu dokumento, pake, komisijos pakeistas dokumentas. Apibendrinant norėčiau pasakyti, kad regionų komitetas pritarė jūsų rekomendacijoms ir pritarė tai turinio daliai, kur kalbama apie bendrus strateginius rėmus, prielaidas ir taip pat ten, kur gvildenamos deleguotų teisės aktų temos. Šiais klausimais mes iš esmės sutarime. Tačiau, kalbant apie gairias, reikėtų pasakyti, kad jūs turėtumėte paminėti pagrindinę kryptį, aptardami esminės, esminės temas reikia atsižvelgti į vietos regionų sąlygas taip, kad konkrečios teritorijos būtų išsaugotos, kad būtų atsižvelgta į jų specifiką. Mes norėtume, kad dokumente būtų daroma konkreti nuoroda į koordinavimo mechanizmus kadangi jis, jie labai svarbus e, programavimo laikodarbiu. Taip pat e, reikėtų pagalvoti ir apie papildomus fondus, kurie papildytų jau esančias finansinės priemonės ir visi tie fondai turėtų sudaryti bendrą finansavimo pagrindą. Tačiau labai tiksliai reikia suformuluoti tų fondų lėšų panaudojimo sąlygas. Šioje diskusijoje reikėtų išgrydinti pagrindinės temas, pagrindinius principus. Čia yra sakoma, kad nereikėtų bendrai pristatyti visų temų, tačiau pažvelgus į komisijos dokumentą, pažvelgus į atskiras temas, tikslus suformuluojimus atskiriems fondams, matome, kad nepakanka sanglaudos. Ir dėl tos priežasties mums atrodo, jog reikėtų tą pateiktą sąrašą nesuformuluoti galutinai, jis galėtų būti testinis, jeigu e, toks sąrašas būtų sudarytas, tai tuomet regionams būtų daug lengviau įgyvendinti konkrečias e, programas. Taigi, turint omenyje bendras strateginės gairias, mes turėtume vaidinti svarbiausią vaidmenį iki 2020 metų, bet yra ir kitų aspektų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, galvojant apie teritorinę, ekonominę ir socialinę sanglaudą. Todėl aš norėčiau, kad šiais klausimais būtų uh, suformuota aiškesnė nuomonė. Taip pat reikėtų paminėti ir dar vieną dalyką. Siekiant suformuluoti bendrą požiūrį į daugia teminį e, požiūrį, reikėtų išryškinti to daugia teminio požiūrio svarbą. Apie tai nedaug kalbama komisijos dokumente, bet to kalbant apie konkrečius pasiūlymus. Regi komiteto pranešėjas siūlo užtikrinti sąsajas tarp atskirų fondų e, LIFE ir Horizontas 2020 programos turėtų būti susijęjimos tarpusavyje, tačiau kaip tai bus padaryta reikėtų konkrečiau paaiškinti. Tik tada tas susijimas būtų akivaizdus ir naudingas. Kitas klausimas - integruoti veiksmai. Šita tema bendrame reglamente nėra tiksliai suformuluota. Mes pasigendame integruoto finansavimo teritorinių lygmenių. Darbinėme dokumente pasigendu nuorodų apie tai kalbant apie vietos ir regioninės valdžios institucijas, minimos tik tai dvi temos. Tačiau, kalbant apie horizontalę veiklą, reikėtų užtikrinti e, vienodas sąlygas e, e, skirtingų lyčių atstovams, tačiau horizontalių lygmenių veiklos kriterijai nėra tiksliai suformuluoti. Čia dar reikėtų atsižvelgti į tai, kad valdžios institucijų sankloda yra daugia pakopė. Be to pastabos apie demokratinę raidą taip pat yra daug geriau suformuluotos negu komisijos dokumente. Todėl mes galėtume pritarti parlamento nuomonė ir siūlymams. Yra ir kitų temų, kurios yra paminimos komisijos dokumente, tačiau jame nekalbama apie atskirų regionų tam tikras prielaidas, specifiką arba jiems uh, taikomas sąlygas, kadangi yra daugiau ir mažiau apgyvenintų regionų, yra salų regionų, būtent į juos reikėtų atsižvelgti formuluojant konkrečias temas ir taip pat numatyti konkrečius reikalavimus programoms įgyvendinti. Apibendrindamas, Norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimo prioritetai taip pat yra labai svarbus. Jais turi būti užtikrinamas tarp valstybinis bendradarbiavimas, naudojant regionų ir sangodos fondų lėšas. Teritorinis bendradarbiavimas, naudojant socialinių fondų lėšas, bendradarbiavimas tarp regionų, struktūrų ir kitų struktūrų yra nepakankamai atidžiai išstudijuotas ir nepakanka konkrečių pasiūlymų. Todėl e, reikėtų pagalvoti, kaip pagerinti galimybės įgyvendinti tarptautinius projektus ir programas. Dabar vykstančios konsultacijos parodė, kad šį komisijos dokumentą reikėtų vertinti pakankamai kritiškai. Tačiau mes optimistiškai vertiname diskusijas, turėdami omenyje tai, kad mūsų nuomonės visiškai sutampa su Regi komiteto mm, šešėliniais pranešėjais, šešėlinių pranešėjų suformuota nuomonė. Ir aš tikiuosi, kad visos pastabos, kurias aš suformulavau savo pranešime, dar prieš balsuojant bus prieinamos jums ir tikiuosi, kad jas išanalizavę jūs galėsite joms pritarti. Būtent dėl tos priežasties mes optimistiškai žvelgime į mūsų bendradarbiavimą ateityje ir dėkojame už galimybę pasisakyti jūsų posėdėje. We... Kolegos, norėčiau pasiūlyti pereiti prie diskusijų dėl bendrojo reglamento ir atsižvelgti į e, regionų komiteto atstovo pasisakymą. Taigi visi kalbantysis, kalbantieji turėtų kalbėti apie pateiktus pakeitimus ir Taip pat gali teikti savo klausimus ir ponai Vožniak, jeigu tokių yra. Pirmiausia, aš pradėsiu nuo pranešėjų. Konstanca pirmiau paprašė žodžio negu kad Lambertas. Prašom, Konstanca. Okay, ganz herzlichen Dank, äh, Danut. Ačiū, Danutė. Manau, pirmiausia, reikėtų Lambert ir man padėkoti visoms kolegėms ir visiems kolegoms, kurie bendradarbiavo ir tikiuosi bendradarbiaus ateityje, e, nagrinėjant bendrąjį reglamentą ir ypač turint omenyje beveik 2000 pakeitimų. Visas tas pakeitimų šūsnis yra jums prieš akis. Visą tai rodo, kad per pastarąsias savaitės mes dirbame tikrai iš pėties ir peržiūrėję pakeitimų siūlymus pastebėjome, kad daug tų pakeitimų sutampa iš esmės juose pabrėžiamas vietos ir regiono institucijų vaidmuo, siūloma sutelkti dėmesį į temų apibendrinimą, yra siūloma įtraukti žmonių su negale poreikius, siūloma įvairiausių galimybių, kaip išplėsti sanglodos ir regionių fondų lėšų panaudojimą. Taigi visi šitie pasiūlymai yra priimtini, jie nukreipia mus tinkamą linkmę ir aš tikiuosi, kad Liepos 11 dienai mes sugebėsime, Liepos 11 dienai sugebėsime parengti tinkamą dokumentą ir jis bus pagrindas dėryboms su komisija ir taryba. Šiuose pasiūlymuose atsispindi ir mūsų labai intensyvi veikla per pastarąjį pusmetį, kai mes diskutavome apie tai, kur link nukreipsime būsimą sanglodos politiką. Žinoma, kai kam buvo pakankamai didelė našta tekusi, tačiau manau, kad šitos pastangos pasiteisino ir manyčiau, kad balsavimo metu Liepos mėnesį mes tikrai pasidžiaugsime savo darbo rezultatais. Jeigu Liepos mėnesį pavyks priimti sprendimą balsuojant, tai mes pasiūsime labai aiškę žinę komiteto vardu, kadangi mūsų komitetas bus pirmasis, kuris uh, bus pasteikę savo pasiūlymus visoms programoms po 2014 metų. Taigi mes pasiūsime aiškę žinę, kad esame pasirengę dėrėtis, mes turime įgaliojimus dirbti mūsų piliečių labui ir mes nesibaiminsime sunkių, sudėtingų dėrybų, tai bus žinia ekonominės ir finansų krizės akivaizdoje Tuo labiau, kad mes galėsime parodyti, jog įgyvendinami tinkamą sanglos politiką, suteiksime galimybę sustiprinti valstybės nares, atskirus regionus ir padėsime išbristi jiems iš sudėtingos padėties. Aš tikiuosi, kad Liepos 11 dieną iki tol dar yra pakankamai daug laiko. Mes nuveiksime daug darbo dirbdami iš vien. Tačiau puikiai suprantama taipogi, kad ne tik mes turime pasiraitoti rankovės siekdami sustiprinti sanglodos politiką, tačiau puikiai įsivaizduojama, kad mūsų biudžeto politika dar nėra tiksliai suorientuota į sanglodos politikos e, veiksmingą įgyvendinimą ir, žinoma, kartu su mūsų sprendimais darbas dar nesibaigs, mes galime pateikti įvairiausius pasiūlymus, tačiau jeigu nebus numatytos lėšos biudžete, tai nieko nepavyks pasiekti. Todėl parlamentas turi parodyti savo valią, at, turi atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kuriuos reikėtų patikslinti e, biudžeto reglamente, pasiūlyti pakeitimus komisijos dokumente. Yra dalykų, kurių mes negalime pasiekti, jeigu nebus padėta pakeitimų biudžeto reglamente. Kita vertus, reikėtų apgailestauti, kad kol kas mes nepateikėme pranešime jokių skaičių. Atrodo, kad nei viename pakeitime, kuris yra pristatytas, taip pat nėra siūloma jokių skaičių, bet vienaip ar kitaip mums reikės susitarti, įveikti kai kurias kliūtis ir tik tada pradėti dėrybas su taryba lygiai grečiai derintis ir dėl vidutinės trukmės finansinės programos. Mes susitarėme, kad renksime kompromisinius pasiūlymus kiekvienam straipsniui ir konstatuojamai daliai atskirai, pateiksime atskirus kompromisinius pasiūlymus ir siūlysime, kad balsuojant dėl kompromisinių pasiūlymų jie būtų vertinami kaip paketas. Sakykime, jeigu bus kalbama apie 14 straipsnį, tai visi pasiūlymai dėl 14 straipsnio bus aptariami visi kartu, kad nereikėtų dėl šio straipsnio balsuoti 14 kartų. Taigi labai svarbu suvokti, kad balsuojant dėl atskiro pasiūlymo tam tikrų straipsnių, atskirai, būtų labai sunku susitarti su frakcijomis. Siūlau pritarti tokiam mūsų siūlymui, bet tu, jeigu straipsniui yra pateikta 200 pasiūlymų, manyčiau, būtų galima parengus gerą kompromisinį variantą susitarti ir dėl straipsnio iš esmės. Tikiuosi, kad tokia darbo praktika pasiteisins. Yra ir tokių pakeitimų siūlymų, kuriuos labai sunku bus patenkinti. Pavyzdžiui, Connecting Euro, Europe Facility. Šis klausimas dar nėra išaiškintas iki galo taip pat pagalbos teikimas skurdiems gyventojams, taip pat maksimalių ribų arba maksimalių verčių klausimas dar nėra iki galo išdiskutuotas, taigi dėl jų dar reikės palaužyti galvą, kaip surasti tinkamiausią vardiklį. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes jau pasistumėjome į priekį, įvyko pirmos diskusijos, kitą savaitę darėsimės su šešėliniais pranešėjais, o Strasburgė e, plenarnės sesijos metu dar kartą sutiksime su šiandienis pranešėjais ir su frakcijų atstovais, bandysime formuluoti e, kompromisinius susitarimus Tikiuosi, kad prieš Strasbūro savaitę mes galėsime pateikti kompromisinių pasiūlymų projektus ir išsiaiškinsime, ar yra išlikusių esminių problemų tam tikrais klausimais. Norėčiau priminti, kad derinti su taryba ir komisija galime tikėtis sėkmingų rezultatų ir gauti atitinkamą finansavimą, jeigu mes pateiksime labai apdairius pasiūlymus, kaip reformuoti sanglaudos politiką, kaip daugiau pasiekti turint tiek pat lėšų. Mes iš esmės jau suformulavome savo poziciją ir todėl neturėtume jos švelninti prieš darybas. Tuo labiau, kad mes jau ankstesnėme pranešime siūlėme atsižvelgti į regionų problemas ir lūkesčius. darybinė tarybos pozicija dar nėra galutinė, ji gali keistis ir todėl nereikia, teikiant parlamento siūlymus, galvoti, kad ji yra nekintama. Reikėtų sustiprinti mūsų pačių pozicijas, priimti komitete sprendimą didelę daugų, balsų daugumą ir tik tuo met turint stiprią poziciją, kreiptis į tarybą ir pradėti dialogą. Tai gali, tai leidžia tikėtis gerų dėrybos, dėrybų rezultatų ir leidžia tikėtis apskritai sėkmingo rezultato. Danuta kalbėjo, kad mes pateiksime informaciją apie vykstančias dėrybas ir jeigu reikėtų keisti įgaliojimus, tai žinoma tarsimės su jumis. Taigi tikiuosi malnaus bendradarbiavimo rengiant kompromisinius pasiūlymus ir turiu vilties, kad tiems kompromisais bus pritarta plačia balsų dauguma. Um ir aš tikiuosi, kad Šiandien mes pabandysime suformuoti tą kryptį, kurią turėtumėt vadovautis, sprendami kompromisinius pasiūlymus. Nežinau, Lambertai, ar dar nori ką nors pridurti. Taip, pirmininkė, labai Jums ačiū. Esu šiek tiek sumišęs. Galbūt Kostansa galvoja, kad viskas čia vyksta kaip ir futbolo čempionate. Bet čia Olandai vis dar žaidžia. Ir jūs žaidžiate kitą žaidimą. Taigi nenuėkite pernelik toli. Bet dabar rimtai. E, Konstanca labai išsamei pristatė mūsų poziciją. Aš galėčiau tik tai pabrėžti tai, kad mums reikia paimti kaip galima daugiau iš vykusių diskusijų. Taip pat reikia atsižvelgti ir į regionų komiteto nuomonę dėl bendros strateginės programos. Kitas dalykas. E, dabar mes žinome, kokia yra tarybos pozicija. Ir džiugu matyti, kad Danija savo pirmininkavimo metu dirbo ties tuo klausimu ir šiomis dienomis girdime, kad taryba yra pasirengusi pradėti su mumis dėrybas ir tai yra puiku, nes mes esame pasirengę tam taip pat. Mes kartu rengiame teisės aktus ir turime dėrėtis ir turime palaikyti nuolatinį dialogą, kad užtikrintume tvarius rezultatus. Mes kalbame apie pagrindinę investicijų politiką, kaip buvo pasakyta paskutinėme komiteto posėdėje. Kalba eina apie pagrindinę investicinę politiką, kuri sudaro sąlygas pasiekti ekonominį, teritorinį ir socialinį susiliejimą ir sanglaudą. Taip pat e, galime siekti Europos 2020 programos tikslų, tai yra užtikrinti pažangų, tvarų ir integruotą ekonomikos augimą. Taigi, atsižvelgiant į savo darbo greitį, mes turime parengti kompromisinius pakeitimus. Ir turiu priminti, kad ir dėl Europos socialinio fondo bus balsuojama Liepos mėnesį. Taigi kalbame apie bendrąjį reglamentą ir apie sanglaudos fondus ir dabar galime dėrėtis. E, kai kurie kolegos kitose komitetuose teigia, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti, kiek bus skirta lėšų, po to tai galėsime perėti prie reglamento, bet mes pasirinkome kitokią poziciją. Pirmiausia, pradėjome nuo turinio, bandėme pritaikyti tvarų požiūrį ir bandysime jį išlaikyti iki dėrybų pabaigos. Taigi dabar savo kompromisiniuose pakeitimuose mes nekeisime esminių idėjų, mes nekeisime savo krypties, pasirinktos krypties rengiant šį dokumentą. Mes pranešiai esame prieinami ir mes norime patobulinti teisės aktus, kurie bus taikomi kito laikotarpio metu. Kitą savaitę yra numatytas tarybos susitikimas Ir žinoma, ne visi klausimai yra įtraukti į darbo atvarkę. Ir praėjusio posėdžio metu komisija teigia, kad susitarimų su taryba kol kas nėra. Komisija taip pat yra pasirengusi atviroms dėryboms su taryba. Tai yra labai svarbu Kipras, kuris perims pirmininkavimą, taip pat laikosi tokios pačios pozicijos. Jie teigia, kad gali dėrytis ir susėsti su parlamento delegacija net kas dvi savaitės. Taigi sanglaudos politika atrodo siekiama parengti iki rudens. Krizės laikotarpiu visi kalba apie investicijas ir tai yra pagrindinis investicinis planas. Piliečiai tai puikiai supranta. Ir mes savo darbu galime padaryti didžiulę įtaką šiai politikai. Aš taip pat esu ir ITRE komiteto narys. Ten yra svarstami Horizontas 2020 programos klausimai ir Europos technologijų instituto klausimai ir aš matau, kad žmonės yra pasišventę sanglaudos politikos klausimui. Siekiama užtikrinti sinergiją, siekiama skatinti žinių ekonomiką. Aš manau, kad mes galime pateikti atsaką bendrais veiksmais ir kai kalbame apie biudžetą. Ir kalbant apie daugiametę finansinę perspektyvą, mes galime pasakyti, kad esame pasirengę siekti rezultato. Aš turbūt neturėjau pasisakyti netgi, kadangi nieko daugiau ir nepridūriau prie jūsų pasisakymo, bet galiausiai norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems. Ačiū. Pirmininkė, iš tiesų jūs pasakėte labai svarbių dalykų. Ir tas jūsų šūkis, kad tai, ši politika yra investicinis planas Europai, yra labai svarbus. Mes turėtume jį labai aiškiai konstatuoti. Dabar norėčiau pereiti prie šešėlinių pranešėjų. Kadangi esu šešėlinis pranešėjas, turėčiau kalbėti trumpiau, bet pateiksiu keletą provokacinių pastabų bus be galo sudėtinga parengti kompromisinius pakeitimus. Pakeitimų yra daugybė. Net mūsų pranešėjų siūlymai yra revoliucinio požiūrio, lyginant juos su komisijos pasiūlymais. Aš kalbu apie veiklos rezervą, apie eksantę sąlygų taikymą, taip pat lankstumo principą, lėšų numatymą Kai perskaičiau, peržiūrėjau tuos pakeitimus, supratau, kad jie yra skirtingi ir labai įvairūs. Pagrindinis dalykas yra, kaip užtikrinti sinergiją tarp nacionalinių ir europinių interesų. E, žinoma, matome, kad yra siekiama nacionalinių interesų Aš manau, kad mes turime parengti bendrą poziciją ir turėsime apsispręsti dėl balsavimo komitete. Apskritai pasiūlymai yra radikalūs. Siekiama atsisakyti trijų tipų regionų, atsisakyti perinamojo laikotarpio regionų. Aš įsivaizduoju, kokios yra to priežastys. Bet jeigu mes kalbame apie bendros sistemos pakeitimą įvairiose komitetuose, aš esu biudžeto komiteto narys ir iš tiesų čia bus sudėtinga. Kitas dalykas. Turime radikalių pasiūlymų ir dėl naujų fondų. Yra siūlomas naujas regioninis fondas kuris pakeis bendrą vaizdą makroekonominių regionų strategijos, Baltijos jūros strategiją turime, bet nieko nėra pasakyta apie atskirą finansavimą. Komisija visuomet sako, kad tą galima e, vykdyti, bet neprašant papildomo finansavimo. Ir tie, kas teikia paraškas, žinoma, siekia užsitikrinti ir finansavimą. Trečias dalykas yra susijęs su European Connecting Facility arba Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Aš pats pateikiau tokį pasiūlymą, mūsų nuomonė išsiskiria dėl šio klausimo. Galime atsisakyti to 10 milijardų eurų, niekas nežino, kokie projektai bus pateikti finansuoti, kokie projektai bus patvirtinti. Ir aš suprantu, kad ši priemonė bus perinamojo laikotarpio. O priežastis to yra labai aiški. Iki šiol tie transporto projektai buvo gerai vykdomi atskirose šalise, tačiau tarp valstybiniai projektai nebuvo tobuli. Ir kalbant apie sanglaudos valstybės narės, aš norėčiau paminėti pono Bostinaro pasiūlymą. 10 milijardų eurų bus skiriama tik toms šalims, kurios gauna finansavimą iš sanglaudos fondo. Aš kalbu apie projektus tarp, tarkime, Lenkijos ir Vokietijos bei Lenkijos ir Lietuvos, nes Lenkija ir Lietuva yra sanglaudos fondo valstybės narės. Lietuvos sujungimas su Švedija, kažkoks kabelio tiesimas, kaip bus toks projektas finansuojamas. Jūs turbūt žinote atsakymus geriau negu aš, bet Žinau, kad yra daug siūlymų viso to atsisakyti, bet mano nuomonė yra tokia, kad reikia ieškoti kompromiso. Toliau. Yra daugybė dalykų, kurie man yra nesuprantami ir jie yra pateikti iš tų valstybių, kurios turi didelius regionus, daugybę regionų. Aš esu pats iš mažos šalies, bet aš manau, kad turėtų būti kažkokios raudonos skiromosios linijos. Regis, kad komisija turės užmėgsti dialogą su pačiamis smulkiausiamis e, savivaldybėmis. Kitas dalykas yra vietos veiksmų grupės, kurios bus aktyvus dalyviai. Aš žinau, kad kolegos iš e, žaliųjų turi savo požiūrį šio klausimu, bet nežinau, ar komisija palaikys dialogą su smulkiausiamis savivaldybėmis. Tai aišku, galbūt būtų didžiausias demokratijos lygis, bet, na, nežinau. Galiausiai norėčiau pasakyti dar vieną dalyką susijusi su lėšomis. E, pradžioje dėje nedalyvavau posėdėje, kadangi turėjau dalyvauti biudžeto komiteto posėdėje. Ten mes balsavome dėl nuomonės dėl reglamento, dėl regionų fondo, sangaudos fondo, teritorinio bendradarbiavimo. Toje nuomonėje nėra daugiau nei 20 pasiūlymų kiekvienai priemonė, taigi ten tikrai nėra šimtų ar tūkstančių pakeitimų. Bet vienas pasiūlymas yra labai rimtas. Bendro pobūdžio pasiūlymas. Aš Nežinau, ar jam bus pritarta biudžeto komitete, bet jis yra susijęs su klausimu tarybai ar komisijai. Sanglaudos fondo lėšų yra 5,1 procentų mažiau. Ir mes šūrė komitete balsavome ir nusprendėme, kad su tokia pinigų suma mums nepavyks įgyvendinti visko, ko siekiame. Taigi klausimas yra toks, kaip reikės paskirstyti tos pinigus, kadangi bendra suma bus mažesnė. Taigi, Aš pasitikiu mūsų pranešėjais, tikiuosi, kad jie parengs kompromisinius pakeitimus ir mums nepavyks išvengti tų atskirčių tarp sąjungos valstybių narių, labiau išsivyšiusių, mažiau išsivyšiusių regionų ir taip toliau. Nes jeigu atskirtis bus, tai rezultatas nebus geras ir bendrasis reglamentas galbūt netgi suparastės, lyginant su dabartiniu variantu. Ačiū. Thank you very much. Uh, I would like... Ačiū. Norėčiau prašyti visų kalbėti labai trumpai, nes turime tik tai pusvalandį. Elizabeth čia dar nėra, dėl tai Vlašek tada, kaip kitas šešėlinis, prašom. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já budu stručný. Já si plně uvědomuji, jak složitý. Kelmės ponės ir ponai, aš kalbėsiu trumpai, puikiai suprantu, kad problema yra labai sudėtinga, todėl aš pasitikiu pirmojų kompromisinių pasiūlymų ir kompromisiniais pasiūlymais, kurie bus pateikti. Aš visiškai pasitikiu pranešėjais ir manau, kad darybų metu jūs palakysite su mumis kontaktą, mums parlamentui ir komitetui reikia suformuluoti aiškę vieningą nuostatą, tik tada mes galėsime tiesiog įgyvendinti savo pasiūlymus prieš pastatant juos komisijos siūlymams. Labai svarbu dirbti sprendžiant esminius klausimus, nenukrypstant į šalį, kompromisus mes galime bet kuriuo atveju surasti ir jeigu mes nukreipsime dėmesį pašalinius dalykus, tuomet tiesiog žengsime žingsnį atgal. Aš taip pat aktyviai dalyvausiu rengdamas kompromisus. Vėliu. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti abu pranešėjus atlikus puikų darbą dėl reglamento, kuris be jokios abejonės yra vienas iš pačių svarbiausių, dėl kurių dirbame šioje kandencijoje. Bendrai vertinant, mes esame patenkinti mm, besiformuojančių konsensusų dėl visos eilės klausimų, kurie mūsų manimų yra esminiai. Dabar lauksime kompromisu. Aš mm, galvoju, kad šią popietę. Labai sunku būtų kalbėti apie 2000 pakeitimų bendrai, tai aš gal apsiribosiu keliomis bendro pobūdžio pastabomis dėl pačių prioritetinių klausimų. Manau, kad mm, du elementai bus patys svarbiausi dėrybose. Tai yra ES bendros politikos gairės, tai yra viešo sektoriaus išlaidų mažinimas ir valstybių biudžetų suverenumo klausimas, makroekonominės visos tos sąlygos, ką mes prieštaraujame. Mūsų frakcijai tai yra esminiai dalykai. Man atrodo, tos makroekonominės sąlygos šiuo klausimu lyg ir mūsų komitete yra bendras sutarimas. Tos makroekonominės sąlygos taip pat sėtinos su regionų atsakomybė. Už klausimus, kurie iš tikrųjų, už kuriuos iš tikrųjų neturėtų būti atsakingi uh, Dabar dar kalbėčiau apie eksantės sąlygų taikymą. Manau, kad reikėtų padirbėti su priedais, papunkčiui, sakyčiau, analizuojant, ką Europos komisija yra nustačiusi, kad tai nebūtų pernelyg griežtos sąlygos, kad nebūtų kokio tai piknaudžiavimo. Toliau reikia kalbėti apie pernamį laikotarpio regionus, tą naują kategoriją. Mūsų frakcija pasisako už tai, kad ta naujoji kategorija būtų patvirtinta. Manau, jūs nestebins tai, kad mes pasakome prieš tuos pakeitimus ar tuos siūlymus, kurie norėtų išbraukti tą kategoriją. Tai tu kalba apie tris kategorijas regionų. Uh, Ir mes galvojame, kad toks pasiūlymas būtų teisingas, su, subalansuotas, nes būtent eina kalba 70 procentų lėšų, um, kurios galėtų gauti tos kad, konkrečiai kategorijos uh, regionai 14-20 metų laikotarpio. Ir dar vienas elementas, tai būtų ultraperiferiniai, atokiausi regionai. Mm nekartą esame kalbėję šiuo klausimu komitete, tai yra ultraperiferiniai regionai, bet taip pat Švedija, Austrija. Ir mes tikrai labai gintumėm tuos pakeitimus, kur siūloma, kad jiems skirtas paketas nebūtų mažinamas. Uh, Ir manau, kad tikrai visi ultraperiferiniai regionai labai laukia mūsų komiteto palaikymo jų atžvilgių ir manau, kad mūsų pozicija turi būti labai tvirta šio klausimu. Ir nežiūrint tokių išsakytų pastabų, vis tik tai noriu pabrėžti, kad mes labai remiame bendrą komitete atvyrančią dvasę, kad reikia ieškoti konsensusų visais klausimais ir mes tikrai labai stengsime prie to prisidėti. Andriu Kobačiu. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man galimybę dalyvauti šiose diskusijose. Visų pirma, noriu padėkoti dviem pranešėjams už pranešimo projektą ir visą darbą, kuris, manau, tikrai yra labai geras dėl šio teisėkūrinio paketo. Dabar keli elementai, dėl ko siūlytumėm pakeitimus. Visų pirma, būtų teminė koncentracija. Manau, kad visi galime paremti tą poziciją, kad kitame programinėme laikotarpyje sanglaudos politika turėtų labiau būti orientuota į rezultatus, efektyvesnė pagal išlaidas, palankesnė vartotojams, draugiškesnė. Ir uh, Tai yra labai svarbu. Lankstumas leistų teminės koncentracijos priemonės tinkamiau pritaikyti regionų poreikiams ir pasiekti galutinius gavėj, naudos gavėjus ir, ir leisti pasiekti užsibriešų tikslų. Man atrodo, mm, ypač kai eina kalba apie rezervus dėl um, rezultatų, dėl veiklos rezultatų, čia nieko revoliucingo gal nėra, geriau būtų po truputėlį gal dirbti, nes reikia galvoti apie uh, finansavimą darbo vietų kūrimui, kad būtų paskirtos lėšos geriausiai dirbantiems regionams. Aš manau, kad mūsų komitetas paremtų tikrai tokią poziciją, tai būtų gerai, kad dėrybose su taryba mes tikrai tvirtai gintumėm tą nuostatą. Dėl PVM taip pat aš remčiau pasiūlymus dėl bendros, bendros strateginių fondų įgyvenimo dėl uh, to, kas yra siūloma dėl PVM nuostatų. Dėl Europos teritorinio bendarbiavimo bendras, bendro finansavimo dalis turėtų būti 85 procentai, o ne 75 procentai. Tokiu būdu valstybės narės galėtų plačių užmojų užsibriežti, padidinti panaudojimo uh, lėšų pasisavimo lygį. Ir dar vienas dalykas, dėl to, ką ir kiti kalbėtojai sakė, tai yra suinteresuotų šalių įtraukimas į programavimo etapą jau yra labai svarbus, galbūt ne į veiksmų grupės, bet suinteresuota šalis, naudos gavėjus reikėtų įtraukti į tą etapą ir aš taip pat teiksiu pakeitimų šio klausimo ir manau, kad ir komisijos pasiūlymai gerai ap apima tuos klausimus. Ir um, ačiū Jums už gerą darbą ir lauksiu kompromisu dabar. Ačiū, mėly kolegos, aš norėčiau užbaigti pasisakančių sąrašą. Mes turime Hanesku, Piper, Toirer, Albrecht, Alfronsi, Nilsen, Smolkova. Tai reiškia, kad viskas. Nedaugiau kaip trys minutės vienam kalbėtojui, prašyčiau. Jeigu po dvi minutės kalbėsi, tada galėtų pasakyti daugiau kalbėtojų, bet šiandien daugiau laiko neturime, rytoj turėsime dar valandą šioms diskusijoms. Tai ties ponios Malkovo sąrašą užbaigiu. Ne, dar šešėlinių pranešėjų turime, tai ponės Malkova ne. Tai tie, ką sakiau, ir dar ponė Šreter dabar, kadangi yra šešėlinė pranešėja. Okay. Okay, okay. Gyvėtojo Alfonsai, gerai, gerai. Dar rytoj valandą turėsime. Elisabeth, the floor is yours. Elisabeth, žodis jums. Um, ja, yeah. uh, vielen Dank erstmal. Dėkoju. Darybos vyksta. Todėl man tenka susitikinėti su įvairiais darybų partneriais. Puikiai suprantame, kad mums susitarti reikės. Tačiau pirmą aš manyčiau, kad šitas siūlymas dėl teisinio teisėkuros akto reikėtų tos idėjas atsisakyti. Aš pritariu pranešėjai, tačiau manyčiau, jog nepavyko parengti tinkamo projekto, nors jūs įdėjote labai daug pastangų bet tu aš taip pat stengiausi pakeisti šitą e, pasiūlymą, tačiau man nepavyko parengti įtikinančio e, dokumentų pasiūlymo. Jeigu mes stengsimės parengti teisėkuros aktą ir pasverti kiekvieną žodį, numatant, kokios bus struktūros, numatant viską tiksliai e, prieduose, Ir jeigu mes suformuluosime viską labai tiksliai, tai tuomet apribosime valstybių narių galimybės naudoti struktūrinių fondų lėšomis. To daryti mes negalime. Parlamentas tada bus tas, kuris stengiasi iš esmės reglamentą supaprastinti, tačiau kartu užverš kilpą valstybėms narėms, todėl aš pagalvojau, kaip tai padaryti mano pasiūlymais ar pranešėjų pasiūlymais, kaip parengti tokią praktikoje paprastai gyvenimą programą. Aš pati pagalvojau, kad turėdama įgyvendinti tą programą tiesiog nesugebėčiau to padaryti. Todėl reikalinga tokia forma, toks dokumentas, kuriame būtų suformuluotos gairės, rekomendacijos, kaip įgyvenni programas ir daug ką atiduoti į komisijos rankas, kad jie suformuotų gairias kaip pagalbos priemonę valstybėms. Tai neturėtų būti teisėkuros aktas, panašus į reglamentą, kurio žodžius reikės kažkokiu būdu aiškinti, o aiškinimas yra visada sudėtingas dalykas. Taigi mes kartu galėtume galvoti apie teis, teksto keitimą ar peržiūrimą. Aš nemanyčiau, kad tai turėtų būti griežta reglamento forma. Reikėtų supaprastinti šitą dokumentą, nes Aš nemanau, jog bet kuri administracinė struktūra bus pasirengusi įgyvendinti programą. Nepakanka iškelti vėliavą ir sakyti, kad mes va, įgyvenime savo demokratinius įgaliojimus, mes turime atsižvelgti į mūsų demokratinės teises, tačiau kartu ir stengtis, kad mūsų reglamentas tinkamai būtų įgyvenimas praktikoje. Ačiū. Po, pone Manesku. Doamna președintă, am să încerc să mă încadrez în... Ačiū pirmininkė, pasistengsiu neviršyti pasisakymo laiko. Visų pirma, noriu pasveikinti abu pranešėjus su milžinišku atlikto darbo kiekiu, su tuo, kad tikrai sugebėjote visus pateiktus pakeitimus apriepti ir tikiuosi, kad tikrai bus parinkti patys geriausi kompromisai. Mes turėsime visi, aišku, derinti savo pozicijas ir turiu pasakyti, kad labai pasitikiu abiem pranešėjais ir, ir jų darybiniais pajėgumais. Dabar labai trumpai dėl kelių svarbiausių aspektų išsakyčiau savo poziciją. Aš manau, kad mūsų dokumento galutinėje versijoje tie elementai turi būti atspindėti. Dabar kalbėčiau apie augimo, inovacijos potencialą, kurį turi e, MVI. Tai yra tai, kas yra svarbiausia ES. Aš manau, kad mes visi galime sutikti, jog bendrasis reglamentas ir konkrečių fondų reglamentai turi e, sutaryti palankes sąlygas MVI ir ypač mikro įmonėms veikti ir pasinaudoti sanglaudos politikos teikiamą naudą. Toliau pirmame straipsnėje, sakyčiau, e, ten, kur kalbama apie apie Small Business Act, tai yra smulkaus verslo akto Europai e, svarba. E, tai yra labai aktualu MVI, reikia sukurti tinkamas sąlygas, kad šios įmonės galėtų lengviau gauti finansavimą. Dar vienas dalykas, kas mano manimu yra labai svarbu, būtų susijęs su komisijos techninės pagalbos pateikimu 51 straipsnis. Procedūra yra pakankamai sudėtinga. Aš manau, kad e, informavimo visos kampanijos ir vietos interesuotų šalių įtraukimas turėtų būti daug aktyvesnis e, Jau seniau mūsų komitete yra nekarta kalbėta kad MVI yra neskatinamos dalyvauti šiuose procesuose ir auditorumų yra nuomonė nekarta kalbėta apie tai. Taigi mes puikiai žinome, kad čia būtent yra šios politikos silpnoji vieta. Aš manau, kad 51 straipsnėje būtent reikia kalbėti apie tai, kad reikia daugiau informacijos teikti partneriams, geriau juos apmokyti, parengti, sudaryti jiems galimybės aktyviau dalyvauti šiuose procesuose. Čia kaip kad kalbama penktame straipsnėje, pavyzdžiui, tie partneriai. Toliau, kad būtų išvengta kokiu tai kliūčių klaidų, kurios gali būti padarytos įvykdant projektus pagal tą programavimo laikotarpį. Apie tai irgi reikia galvoti. Dabar 21 straipsnis. 23 straipsnis. Čia vėlgi tie penktame straipsnėje minimi partneriai turėtų ir konkrečiai socialiniai partneriai turėtų irgi būti įtraukti į atrankos komitetus. Jie turi turėti galimybę ten dalyvauti, nes tai yra labai svarbus partneriai. Ir mes esame, man atrodo, pakankamai ilgai jau šiais klausimais kalbėję ir konsensusas, man atrodo, yra susiformavęs komitete. Labai aiškiai reikia paminėti, kokie partneriai turėtų turėti galimybę gauti techninę pagalbą. Turėtumėm aiškiai pasakyti, kad valstybės narės turi sistemingai įtraukti vietos ir regionę valdžią, taip pat privataus sektoriaus atstovus, kai na kalba, pavyzdžiui, apie partnerystės kontraktų sudarimą, visų sąlygų nustatymą ir taip toliau. Matau, kad buvo pateikta labai daug pakeitimų šiais klausimais, ne vien tik tai iš Alde frakcijos, bet ir iš kitų frakcijų. Todėl aš labai tikiuosi, kad šie pakeitimai bus kažkaip tai integruoti um, į uh, kompromisinius pakeitimus, kad būtų galima užtikrinti nuoseklumą tarp mūsų diskusijų ir, ir to, ką mes darome, kaip mes įgyvendiname mūsų susitarimus su kitais partneriais. Ja, danke schön. Wir Ačiū. Kalbame apie pačią didžiausią ES biudžeto dalį. Diskutuojame ramiai, apdairiai, nuosekliai. To aš negaliu suprasti. Aš parvažiavęs namo turėčiau pasakyti, kam aš atstovauju rinkimuose į parlamentą, Europos parlamento rinkimų, aš turiu, turėsiu pasakyti, ką aš nuveikiau. Iš tikrųjų, mes čia girdime apie kompromisą, apie šaltą protą. Aš nežinau, ar konservatorių nuosados yra tos pačios kaip ir socialistų. Šitas diskusijas mane stebina, glumina, Ir aš nesuprantu, kaip mes prieš darybas su taryba turėsime susitarti dėl bendro paketo. Aš pateiksiu savo pakeitimų siūlymus ir jie pagyvins šią diskusiją, pažadu tikrai. Iš esmės mes turėsime diskutuoti dėl kai kurių klausimų Aš manyčiau, kad kas nors atsiras, kas pritars mano siūlomai strategijai. Iš anksto norėčiau paminėti keletą temų. Viena iš jų būtų, tai yra struktūrinių fondų susijimas su transnacionaliniais tinklais ir taip Interconnecting Europe priemonė. Kitas dalykas, neišnaudotas lėšas reikėtų pabandyti vėl perkelti komisijos atsakomybei. Ir jeigu kur nors valstybė pageidautų, galėtų komisija tas lėšas tai valstybei suteikti. Tokios atsakomybės nenorėtų komisija imtis, tačiau vis dėlto reikėtų pabandyti suformuluoti tokią Europos lygio atsakomybę. Partnerystės sutartys, jų išsamei neaptarinėsiu, mano manimu, taip pat yra svarbus dalykas, reikėtų pagalvoti apie pernamojo laikotarpio nuostatas ir manyčiau, kad ir čia reikėtų siekti kompromiso. Apskritai pritarti visiems komisijos pasiūlymams, manyčiau, nepavyks, tačiau reikėtų numatyti tam tikrą tarpinę kategoriją. Galbūt reikėtų pagalvoti apie ilgalaikį regionų skatinimą finansavimą, o tik tai po to jau numatyti galimybę nutraukti tos, tos pagalbos e, teikimą. Nelabai suprantu, kodėl parlamente negalima uh, susitarti dėl kompromisų. Jeigu mes parlamente balsuodami pasieksime 70 balsų daugumą prieš 40, tai bus normalu, kodėl neparodyti, kad mes turime skirtingą nuomonę ir bandome susitarti dėl kompromisų. Mike, Mik Dėkoju, Mikael Torer. Gerbiami kolegos, norėčiau pasinaudoti progą ir sureaguoti į kolegės Kril įžanginės pastabas. Aš vadovau parlamento delegacijai politinėme triloge ir prisimenu, kokiu nuolaidu reikėjo padaryti, bet to reikėtų prisiminti taip vadinamus išlaidų E, reguliavimo komitetus. Visi parlamente pasisakome už tai, kad būtų suformuluotos naujos finansavimo priemonės valstybių ir vyriausybių vadovams. Tai buvo pati svarbiausia žinia, kurią pasigrėbė žiniasklaida. O dabar mes vėl kalbame apie tuos pačius finansinius instrumentus arba priemonės, bet taryba sako, kad lėšos neišnaudotos nebus gražinamos. Be to, visiškai neatsižvelgiama į parlamento pasiūlymus, kurie buvo išreikšti 16 politinių trilogų ir e, trijuose papildomų trilogų. trilogų. Taigi visų problemų mes neišspręsime pirmojų svarstymų Mums pirmiausia reikėtų siekti pažangos e, įgyvendinant sektorinės direktyvas. Iš anksto reikia pasakyti, kad mes nesusilpnysime savo pozicijos, bet to kolegė Šrioder minėjo, kad kai kuriuos dalykus regionų reglamente arba biudžeto reglamente būtų galima patikslinti, galbūt ir tarpusavėje suderinti, tačiau nereikėtų nukrypti nuo mūsų uh, pagrindinės linijos, pagrindinių gairių, reikėtų išsaugoti galimybę parlamentui vykdyti kontrolę ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad komisija taip pat prisijimtų bendalį atsakomybės už tos politinės krypties įgyvendinimą, kurią suformulavome mes. Aš nelabai norėčiau, kad būtų suformuoluota galimybė komisijai daryti tam tikras korektūras finansinėje programoje. Galbūt taryba ir sieks parlamentą suskaidyti regi ir agri komitetą, galbūt supriešinti biudžeto komitetą, apskritai atskirti nuo diskusijos, tačiau aš galvoju, kad tik bendrai dirbdami iš vien mes galime pasiekti ko nors parlamento vardu. Dėkuoju Jan Olbrecht. Ačiū, pirmininkė. Keletas pastabų. Pirmiausia, optimistinė, susijusiu su Markus Piper pastaba. Kompromisas yra kompromisas. Negalima suformuoluoti kompromiso, kuris nebūtų kompromisas. Mes turime sutarti dėl kompromiso. Jeigu dėl kažko nesutarėme, tai, tai nebus kompromisas. Viskas labai paprasta. Reikės dėl to balsuoti atskirai. Ir aš visiškai nematau čia jokių sunkumų, jeigu kažkokie elementai neatsidurs kompromise. Ne viskas turi būti kompromise. E, taigi, mano pastamos dabar. E, išklausėme regionų komiteto nuomonę, jie pritarė mūsų požiūriai, kad bendra strateginė programa turi būti reglamento priedas. Jeigu taikoma bendro sprendimo procedūra, tai reiškia, kad mes siekiame priedo ir taryba siekia priedo. Ir mes galime kelti klausimą, kokia yra tarybos pozicija dėl priedo. Jeigu taryba sutars, kad reikia priedo, tai taip, viskas gerai. Jeigu jie nepritars priedui, tai mes turėsime pereiti prie deleguotojo akto. Tai yra skubus ir svarbus ir sudėtingas klausimas. Antras dalykas yra Connecting Europe Facility. Aš savo pasiūlymuose siūliau išbraukti šią priemonę. Kodėl? Aš buvau susitikęs su komisijos nariu Kalas E, vyko tikrai ne vienas susitikimas su komisijos nariu. Ir aš suprantu, kad komisijos nariui e, Connecting Europe Facility nėra susijusi su sanglaudos politika. Bent jau aš tokį įspūdį susidariau po susitikimo su komisijos nariu. Connecting Europe Facility nėra sanglaudos politikos dalis. Lėšos bus skiriamos iš sanglaudos fondo. Tačiau, kai tos lėšos bus išimtos iš sanglaudos fondo, tai sanglaudos fondas praras sanglaudos fondo statusą. Tai bus nauja priemonė, kurią reguliuos nauja agentūra Briuselėje. Tai bus tam tikras bendras finansavimas pagal sanglaudos fondą, tačiau nėra numatytos proporcijos atsižvelgiant į valstybės nares bus skelbiami atviri konkursai. Todėl, jeigu kalba eina apie atvirus konkursus dėl projektų sąrašo, dėl kurio bus sutarta, tai mes, aš nematau priežasties, dėl kurios tokios nuostatos nereikėtų įtraukti į šį reglamentą. Jeigu e, bus primtas toks sprendimas, aš tam ne visiškai pritarčiau. Bet aš manau, kad reikėtų čia ieškoti e, kažkokių bendrų elementų. Ir paskutinė mano pastaba yra e, dėl teritorinio bendradarbiavimo. Mes e, neturėtume sumažinti ribos iki 75 procentų, turėtume likti prie 85 procentų. Mes pabrėžiame teritorinio bendradarbiavimo svarbą,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 Visų pirma, noriu pasakyti, kad tikrai padarė didžiulį įspūdį su abiejų pranešėjų darbas, milžiniškas darbas, jų pastangos suformuoti kaip galima platesnį konsensusą, kas yra labai svarbu, nes jeigu parlamento pozicijos yra skirtingos, tai aišku, kas tada uh, mūsų pozicijos silpnėja. Aišku, negali sutarti dėl visko, bet dėl pagrindinių linijų be abejo reikia siekti suformuoti kaip galima platesnį konsensusą. Aš manau, kalbant apie kompromisus dėl, pavyzdžiui, partnerysčių, tai yra labai svarbu. Aš manau, kad uh, partnerystės, regionės partnerystės ir ypatingai svarbus dalykas, kad būtų galima turėti pakankamai tvirtas pajėgas įgyveninti sanglaudos politiką, kurios pagrindas, aišku, yra mm, regioninė strategija mm, iki 2020 metų. Tai čia mes randame tas mm, sąlygas partnerystėms suformuoti. reikėtų vengti tokios situacijos, kur regionai neprisijimtų tinkamos atsakomybės, būtų per daug gal to lankstumo nuostų pritaikyta, juk regionai turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę, nes tai yra labai svarbu, jie atlieka darbą dėl savo piliečių. Pone Smolkova. Už jiems aitrapę. Trumpai, kadangi galėsiu išsakyti išsaviau savo nuomonę rytoj, norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad jie pasirgė atsižvelgti į visus pakeitimus mes pateikėme 160 pakeitimų, o dabar atrodo, kad liko tik tai 50. Taigi aš dėkuoju bendra autoriai, tų pakeitimų bendra autoriai ir galbūt e, pavyks mums mūsų pasiūlymus dar labiau sutrumpinti. Taip mes palengvinsime darbą vertėjams. Aš pa parengiau mūsų pakeitimų siūlymų santrauką. Dokumentas yra išsamus, aš jį parengiau anglų kalba, neskaitysiu, neprasinysiu dabar, tačiau aš dabar norėčiau pasakyti, kad pritarėme regionų komitetui, taip pat pranešėjų nuomoniai, kad reikia ir manome taip pat, kad reikia ir nacionalinių mechanizmų, taip pat ir tarptautinių mechanizmų, kurie užtikrintų bendradarbiavimą. Tiek minčių šiandien, tuoj pasakysiu išsameu. Dėkuoju, dabar sutiksiu žodį komisijos atstovui Nikolės Martin. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Keletas trumpų pastebėjimų. Jūs turbūt žinote, kad komisija neturėjo laiko peržiūrėti to milžiniško kiekio pateiktų pakeitimų. Aš norėčiau pasakyti, kad mes sveikiname tuos pakeitimus. Tai aišku nereiškia, kad komisijos pasiūlymas yra prastas, bet pakeitimai tiesiog yra būtini. Ir tai rodo, koks svarbus yra visas paketas ir mes turime galimybę pagerinti šį paketą ir patobulinti teisės aktus, kurie apima tokią daugybę įvairių aspektų. Dabar dėl bendros strateginės programos keletas žodžių. Aš džiaugiuosi regionų komiteto parengta nuomonė. Vienas labai įdomus elementas yra susijęs su pagrindiniais veiksmais. Ponas Savožnek apie tai kalbėjo. Ir aš norėčiau rekomenduoti 13 punkto formuluotę, kuri atspindi komisijos pasiūlymą susijusi su pagrindiniais veiksmais ir tas pasiūlymas sukėlė šiokį tokį nerimą. Čia labai aiškiai yra sakoma, kad tie veiksmai nėra privaloma pobūdžio, tačiau jie yra prioritetiniai intervenciniai veiksmai, kurių tikslas yra sukurti didesnę pridedamąją vertę. Tai yra labai gera formuluota, mano nuomonė ir į ją reikėtų atkreipti dėmesį e, ben, toliau bendrai dirbant dėl bendros strateginės programos. E, komisijos poziciją komisijos narys pristatė gan aiškiai. Komisijos darbo dokumente esantis elementai gali būti įtraukti į priedą prie reglamento, kaip sakė komisijos narys. Komisija palaikys ryšį su pranešėjais, kad numatytų ir nustatytų tuos elementus. Tuomet bus pasirinktas deleguotojų veiksmų kelias ir deleguotose aktuose bus nustatytos konkretesnės procedūros. Koordinavimo mechanizmas ir kitos priemonės gali atsidurti priede. Ir deleguotame akte gali būti apibriežti veiksmai susijęs su teritoriniu bendradarbiavimu. Pone Šrioter kalbėjo apie formuluočių svarbą. Viena vertus, abu elementai, deleguotas aktas ir priedai, yra privalomo poveikio teisės aktai. Tačiau jie negali sustabdyti pasirengimo partnerysčių programoms. Tai galėtų būti lankščios gairės, tačiau jos turi būti suformuluotos labai tinkamai. Taigi, mano nuomonė, tai yra ta sfera, kur mes galime pateikti rekomendacijų, kaip to pasiekti. Ir pakeitimuose galėtų būti nuostatos susijusios su deleguotais aktais ir tai, kas juose turėtų būti apibriešta. Komisija mano, kad priedo keitimus būtų galima vykdyti deleguotų aktų formą jeigu iškils būtinybė redaguoti priedus. Ir paskutinė trumpa pastaba, laiko turime labai mažai. E, tai yra bendro pobūdžio pastebėjimas dėl pakeitimų formulavimo. Komisija yra sunerimusi dėl kai kurių pakeitimų, dėl to, kad tie pakeitimai e, nėra ne, ne visai tiksliai atspindi komisijos pasiūlymo dokumentą. Ir, pavyzdžiui, čia turėčiau kalbėti apie performance reserve. Visiškai neseniai apie tai buvo pasisakyta, susijęs tai su geriausiais rezultatais pasiekiančiais regionais. Komisijos pasiūlyme performance reserve nėra susijęs su geriausiais rezultatais rodančiais regionais. Komisija čia kalba apie tikslų programoms pasiekimą. Taigi kalba eina apie tai, ar programa yra vykdoma atsižvelgiant į programai nustatytus tikslus ir uždavinius. Tai yra labai svarbu, rengiant pakeitimus ir lyginant, ar tie pakeitimai remiasi tinkamu komisijos pasiūlymo dokumento aiškinimu. Taigi komisija su pranešėjais dirbs ir ateityje ir mes esame pasirengę siūlyti savo pagalbą toliau rengiant pakeitimus. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju Nikolas. Aš suprantu, kad rytoj jūs taip pat dalyvausite diskusijose. Rytoj e, pusė dvylikos yra numatyta diskusija dėl bendrojo reglamento. O dabar suteiksiu žodį e, Markus Piper. Uh, E, jis pristatys Connecting Europe Facility klausimą, pristatys e, savo parengtą nuomonę šiuo klausimu. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Mes, regionų komitetas, turime galimybę pasitarti su transporto komitetu dėl Connecting Europe programos. Visi puikiai žinote, kokia tai programa, todėl aš norėčiau pakalbėti tik tai apie keletą pakeitimų, kurie būtų naudingi galvojant apie regioninę politiką. Pirmiausia ir iš esmės reikėtų pasakyti, jog Connecting Europe Facility yra puikiai priemonė. Ir mes, regionų komitetas, nesame susirūpinę, kad iš mūsų bus atimamos lėšos. Priešingai, šita priemonė padės Europos regionams geriau bendradarbiauti bus numatyto tos paskatos pagerinti susisiekimą Europoje tarp atskirų regionų ir nuošalesni regionai galės prisijungti prie europinių tinklų ir iš esmės, ko gero, kiekvienas regionas, regionas turės naudos iš Connecting Europe priemonės. Iš tikrųjų, tai būtų labai veiksminga finansinė priemonė, leidžianti tinkamai panaudoti skirtas lėšas. Nežinia, ar reikėtų tiesiog vadovautis laistyklės principu, tai yra 10 milijonų išlaistyti po lašelį kiekvienai valstybei arba regionui. Iki šiol buvo siūlyta, reikalaujama, kad šita priemonė labiau būtų siejama su sanglūdos politika ir struktūrinė politika. Todėl reikėtų surasti atitinkamų sąlyčio taškų su konkrečiais reglamentais. Ši priemonė neturėtų būti lygia greti priemonė, o papildoma priemonė, kuri būtų įgyvendinama kartu su valstybėmis narėmis ir regionams. Kai kas bandė abejoti šitą priemonę, aš nebūčiau linkęs pritarti tokioms abejonėms. Taip pat norėčiau išsklaidyti regionų nuogastavimus jeigu regionai ir valstybės narės galės gauti finansavimą, tai 2,5 procentų maksimali riba valstybei nariai neturėtų būti taikoma, naudojant šios programos lėšas. Aš manau, kad valstybės narės, narės reikėtų traktuoti sąžiningai įvertinti jų skirtingą padėtį, pradedant šitą programos įgyvendinimą, aš manau, reikėtų pačioje pradžioje paskelbti e, projektų, e, programų pasiūlymų pradžią, o po to jau reikėtų atlikti vidurio laikotarpio peržiūrą, pažiūrėti, kurios valstybės kiek lėšų gavo, o po to jau įvertinti, kiek lėšų buvo išleista ir įvertinti, ar tie 10 milijardų buvo paskirstyti tinkamai ir veiksmingai išleista. Svarbu, kad valstybės turėtų vienodas galimybės pasinaudoti šios programos lėšomis. Tai buvo pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau šiandien jums pristatyti. Dar kartą norėčiau pasakyti, jog būtų apgailestautina, jeigu regionų plėtros komitetas pasakytų, jog šita priemonė nereikalinga, kad tas 10 milijardų reikėtų taupyti. Aš manyčiau, šitą sumą reikėtų vis dėlto išsaugoti valstybių regionų labui, kadangi tos lėšos iš tikrųjų pati, pateks į regionus dėl nuošalių regionų. Mes atlikome tyrimą ir konstatavome, kad jeigu finansuojami transnacionaliniai tinklai Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir jeigu pažvelgtume į tų projektų dalyvių sąrašą, tai pastebėsime, kad jie yra tie patys ir nutolusių regionų nematysime tame sąraše. Todėl mes turime tapti tų e, nuošalių, atokių regionų advokatais, siekti, kad būtent pasienio regionuose e, būtų pirmiausia naudojamos šios programos lėšos, o tik tai po to e, valstybių centrinėse teritorijose. Aš manau, kad toks pasiūlymas galėtų užtikrinti daugiau teisingumo. Dar kitas klausimas, kuris ko gero susilauks daug diskusijų, tai neišnaudotos lėšos. Ypač kalbant apie struktūrinių fondų lėšas, EFRE programos lėšos taip pat nebuvo išnaudotos iki, iki galo. Todėl manytume, kad likusias šio, šios priemonės lėšas reikėtų panaudoti Deeper Connecting Europe priemoniai įgyvendinti. Tai būtų nauja priemonė, kuri padėtų dar labiau susijęti transporto infrastruktūrą ES mastu. Žinoma, toks pasiūlymas gali susilaukti įvairiausių prieštaringų pasisakymų, tačiau aš tiesiog norėjau tokiu pasiūlymu jūs supažindinti. Ačiū dabar labai trumpai, e, Markus, prieš perinant šeš, prie šešėlinių pasis, pranešėjų labai prašau visų kalbėti trumpai. E, Basinaro, prašom. Ačiū pirmininkė. Vėlgi, būsiu labai prognozuojamas savo pasisakymę. Prognozuojamas, kadangi tai yra labai susijęs su mano sanglaudos pranešimu ir mm, tai visą tai atitinka tuos ginčius, diskusijas, įsibendarbiavimo darbą šiame komitete. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Piperiui už jo darbinį dokumentą ir manau, kad e, kažkokio mm, esminio nesutarimo tarp jo požiūrio ir mano požiūrio nėra kažkokių tai spragų, čia nėra. Aš aišku norėčiau, norėsiu dar pamatyti šio dokumento, šio projekto galutinį variantą, įsigilinti į detalės, nes kaip visada aišku detalėse visi pavojai slypi. Na ir toliau dėl, kas būtų prognozuojama, aš nesu uh, labai entuziastingas CEF, tai yra Connecting Europe Facility rėmėjas, nes e, dėl 10 milijardų mums reikia garantijų visų pirma, kad pinigai bus panaudoti gyveninami sanglaudos politikos vardu, o ne vadovaujantis transporto, MUF generalinio direktorato požiūriu. Aš norėčiau, kad MUF ir Regio generaliniai direktoratai dirbtų kartu. Antra, aš norėčiau gauti rimtas garantijas valstybėms narėms ir regionams. Aš labai sveikinu konkurenciją, bet čia tai nėra koks grožio konkursas, tai nėra regiono ar valstybių narių kokia tai, koks tai konkursas ar konkurencija. Man atrodo, kad čia yra visai kiti dalykai mes turime mažinti skirtumus, atotrukius tarp regionų, o ne vien tik tai padėti plėtotis labiausiai pažengusiam regionam, ne, atsiliekančių regionų sąskaitą. Ir dabar toliau sanglaudos ataskaitos. Sanglaudos reglamento pranešime ir, ir čia aš norėčiau ir matyti sprendimus, aš norėčiau, kad Connecting Europe Facility būtų gyvendintas. Aš pritariu ponui Piper, kad iš tikrųjų ši priemonė gali būti labai naudinga Europai sprendžiant problemas transporto sektoriui per valstybių sienas. Ir aš norėčiau, kad ta nauda materializuotųsi, tačiau mums visų pirma reikia visų garantijų. Ir aš norėčiau, kad visos valstybės narės, kurios gaus naudą iš šios priemonės, turėtų galimybę dalyvauti kuriant ir gyvendinant projektus. Todėl aš ir siūliau šį perinamą trejų metų laikotarpį. Ir vėlgi kreipiuosi į MUF generalinį direktoratą. Tas mano kreipimasis yra labai aktualus, nes aš tikrai noriu apčiuopiamos programos, kuri leistų padėti valstybėms narėms sustiprinti savo administracinius įgyvenimo pajėgumus prieš šokant prie Connecting Europe Facility gyvenimo. Nes jeigu nebus tos pagalbos suteiktos, kai kurios valstybės narės tiesiog nesugebės šios priemonės įgyveninti ir tos konkurencijos iš viso nebus. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Ir toliau Pone Piper, e, taryboje labai rimtos diskusijos vyksta dėl Connecting Europe Facility. Mums buvo pasakyta, kad jau viskas susitarta taryboje ir, ir transporto sektoriuje, tačiau taip nėra. Prieš tris, dvi savaitės Bukarešte e, įvyko aukšto lygio susitikimas su Europos komisijos pirmininku Baroso ir 15 valstybių narių pareiškė oficialiai kad jos nėra labai patenkintos dabartiniu projektu dėl CEF. Taigi reikia galvoti dėl kompromiso. Aš sakyčiau, kad MUF ir REDŽIO generaliniai direktoratai ir, ir visi kolegos mes turime tikrai labai daug dirbti, kad būtų ir pakankamai garantijų, ir pakankamai lankstumo, ir būtų pakankamai um, institucijų administraciniai gebėjimai valstybių sustiprinti, kad realiai galėtumėm dirbti vardan uh, visų valstybių narių ir visų regiono interesų, visų, o ne kelių. Speakers. Turime septynis norinčius pasakyti po dvi su pusę minutės kiekvienam. Uh, Ramon Aneskų nėra, tai ponė Denė, ir aš užbaigiu kalbėtų sąrašą. Merci, madame. Ačiū, pirmininkė. Pane Piper, dėkoju už jūsų pristatymą. Vis tik norėčiau sugrįžti prie kelių elementų. Visų pirma, mes nepritarėme dėl tų 10 milijardų eurų, kad jie būtų paimti iš sanglaudos politikos e, transporto infrastruktūrai e, finansuoti, nes kaip komisija e, pripažino nacionalinių vokų nebus laikomasi dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, jeigu pažiūrėtumėm atidžiau, jeigu bus naudojamas use it or lose it principas, tai yra jeigu nenaudoji pra, prapolatos lėšos, Tai reiškia, kad čia visų pirma, kaip būtų su projektais, kurie būtų vykdomi kitose sanglados politikos e, šalise, ar neįvykdyti. Dabar kitas dalykas dėl to, ką būtų galima gauti iš fondo, kokios lėšos galėtų būti finansuojamos, reikia įvertinti visų projektų įvairovę. Toliau, dėl to, kad stengiamasi, kaip galima labiau laikytis nacionalinių vokų, sanglodos politikai, jeigu įvertinsime kad, kai kuriuose, kad tose valstybėse narėse reikės pakankamai didelio bendra finansavimo, sanglaudos fondų lėšų panaudojimas šiai priemoniai yra tikra klaida sanglaudos fondai ne visuomet yra komisijos panaudojami, tačiau jeigu lieka kažkokie tai pinigai kitos, iš kitų projektų, iš kitų regionų, jie galėtų būti panaudojami kitiems projektams. Ačiū. Kalbėsiu trumpai E, przedstawiony draft e, my jako grupė. EKR frakcijos vardu. Norėčiau padėkoti už projektą. Mūsų frakcija nuosekliai laikosi štai kokios nuomonės. Mes neprieštaraujame siūlymui sukurti papildomą finansavimo priemonę, tačiau vis dėlto galvojame, kad reikia įgyvendinti tokią politiką, kuri skatintų tarp valstybinės investicijas, šiuo atveju transporto srityje. Tačiau yra tam tikrų niuansų dėl to, kaip šita programa bus įgyvendinama. Tie 10 milijardų turėtų būti paimami iš sanglaudos fondo lėšų ir tai būtų neteisingas žingsnis, kadangi juo būtų sumažinama bendra sanglodos fondų suma, liktų tik tai 330 milijardų. Dėl šitų lėšų paskirstimo sekretariatas priims atitinkamą sprendimą ir valstybės narės atrodo negalės daryti įtakos priimant sekretariato sprendimus. Dabar grįžtant prie kolegos Olbrecht pasisakymo, kai buvo aptariamas ankstesnis darbuotojas klausimas. Žinoma, labai svarbu sukurti papildomą finansavimo priemonę, kuri leistų susijęti, apjungti Europą, Connecting Europe, kuris padėtų užtikrinti bendradarbiavimą įgyvendant sanglaudos programas. Tačiau ko komisija siekia tokiu projektu, kaip jis bus įgyvendinamas konkrečiai, kokie bus pasiūlyti konkretus Europos komisijos pasiūlymai. Būtent norėčiau paklausti pranešėjo štai kokių dalykų. Pirma, kad jis savo nuomonėje aiškiai suformuotų nuostatą dėl PVM, dėl žemės nuosavybės teisių, taip pat dėl nuosavybės teisių tiesiant kelius ir geležinkelius. Taigi dėrybos turėtų tęstis, bet dėrybų metu reikėtų uh, atsižvelgti ir į mūsų nuogastavimus. Kolega, kuris pakeis Kornelija Ernst, nėra. Ar yra pakeičiančių kolega e, John Bafton? E, jeigu ne, tai perėsime prie Joachim Celler. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Markus už tavo darbinį dokumentą, kuris labai aiškiai nurodo, kam turėtų būti skirta Connecting Facility. Tai bus ko gero tam tikra struktūra, kuriai bus skirma 50 milijardų eurų ir atrodo, kad komisija yra numatusi atingmas lėšas savo finansinėje programoje, o 10 milijardų eurų eurų iš savo sanglodos lėšų turėtų į šitą programą perkelti valstybės narės. Kodėl buvo pasiūlyta šita programa? Dėl to, kad jau ištisus dešimtmečius mes kalbame apie transeuropinius e, tinklus ir nieko gero nenuveikėme. Todėl dabar reikia suformuluoti prioritetus, tai yra telekomunikacija, infrastruktūra ir taip pat transporto tinklai, numatyti steigti transporto koridorį ir taip toliau. Šitos priemonės įgyvendinimo suma dar nėra galutinė, ji yra neaiški. Jeigu konkrečiai pažvelgtume į telekomunikacijos sritį, tai joje veikia privačios bendrovės, jos plečia savo e, radio e, ryšio struktūrą ir taip toliau. Todėl nelabai aišku, kaip lėšos bus panaudojamos čia. Energetikos infrastruktūrai numatyta 10 milijardų eurai. Vokietijoje buvo paskaituota, kad vien tik tai sustiprinant energetikos tinklų e, infrastruktūrą, gernant tinklų veiklą, reikėtų 230 milijardų eurų. Palyginkite, kokią dalį sudaro iš bendros sumos tie 10 milijardų eurų, kurie yra siūlomi. Ir dabar 30 milijardų siūloma steigti europinius transporto koridorius. Yra labai daug e, tokių atkarpų, kurios yra nenutiestos per pastaruosius dešimtmečius. Kita vertus, valstybės narės yra numačiusios tam tikrus investavimo projektus transporto jungtims užtikrinti ir tai yra ilgalaikiai projektai ir tuos 30 milijardų reikėtų derinti su valstybių narių ir regionų planais. Todėl čia yra daugybė problemų galvojant apie šios programos įgyvendinimą. Iš esmės e, ketinimai labai geri, tačiau ne visada jie tinkamai yra įgyvendinami. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad 10 milijardų iš sanglaudos fondų lėšų dėl jų galėtų valstybės narės galėtų apsispręsti, ar jos perkels tas lėšas iš sanglaudos fondo, fondo biudžeto ar ne. Tačiau reikėtų suvokti, kad šitas finansavimo projektas, šitoji priemonė nėra tiesiogiai susijusi su sanglaudos fondų lėšomis. Jeigu taip yra, tai tik tai tais 10 milijardų eurų. Kita vertus, taryba ir komisija turėtų susitarti, kad iki 20 metų bus šiomis lėšomis pasiekta užsibrieštų tikslų. Jeigu to nebus padaryta, tuomet reikės grįžti dar kartą prie šitos priemonės likimo ir dėl jo reikės dėrėtis priimant naują finansinę perspektyvą. E, pan Vaičiaholainyk. Dėkoju. Kolegai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai parengus šį dokumentą. Turiu keletą pastebėjimų. Mes svarstome klausimus susijusius su makro regionų politika. Ir nekarta tokios diskusijos yra vykusios E, yra kalbama apie makro regioninių strategijų vykdymą, tačiau nenumatoma papildomų lėšų. Ši Connecting Europe Facility priemonė yra tam tikra prasme užslėpta makro regioninės politikos dalis. Mes kalbame apie naujos agentūros steigimą Europoje. Ir asmeniškai aš galvoju, kad e, ši priemonė yra verta mūsų pritarimo. Tai yra labai įdomi priemonė. Aš įsigilinau į Europos komisijos pateiktus dokumentus ir man atrodo, kad tie projektai, kuriuos atrinks Europos komisija, nebus išskirtinai skirti tiems projektams, kuriuos vykdys dvi ar trys valstybės narės. Projektai bus vykdomi arba galės būti vykdomi vienoje valstybėje narėje, jeigu jie bus skirti telekomunikacijoms ar transporto sistemai patobulinti. Taigi, mes kalbame apie tą 10 milijardų eurų sumą ir Aš manau, kad šis klausimas dar nekarta bus keliamas. Europos Sąjunga rengia daug žadančius reglamentus. Ir kalbama apie lėšų gražinimą investicijų formą. Po keletų metų bus galima įvertinti, kuri politikos sritis atneš daugiau naudos ES piliečiams. Dabar dėl projektų finansavimo. bei išorinio kapitalo dalies. Ir aš čia kalbu apie PPP, apie partnerystės bei atrankos kriterijus. Būtina užtikrinti viešųjų gerybių siekimą. Tenka apgailestauti, kad iš sanglaudos fondo bus išimta 10 milijardų eurų suma. E, kita vertus, e, galime džiaugtis, kad atsiranda 10 milijardų eurų e, ir tie pinigai bus panaudoti projektams vykdyti. Mes kalbame apie transporto, energetikos projektus ir šioje srityje iš ties galima dar daug ką nuveikti. Ačiū, pirmininkė. Kreipiuosi į Regio ir MUV generalinių direktoratų atstovus. Nežinau, kas norės pasisakyti pirmas. Erik Bake, pirmas, prašom. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Labai trumpai norėčiau padėkoti ponui Piperiui e, už dokumentą. Jis puikiai atspindi komisijos pasiūlymo tikslą, kuris yra papildyti egzistuojančias priemonės ir kitas siūlomas priemonės pagal sanglaudos ir regioninę politiką. Aš turiu pasakyti, kad komisija vykdo bendrą programą ir ši Connecting Europe priemonė bus vykdoma ir rengiama visų pirma e, bendradarbiaujant įvairiems komisijos generaliniams direktoratams, o Sangaudos fondo klausimai taip pat bus aptariami įvairių komisijos tarnybų, visų pirma, MUV ir Regio generalinių direktoratų, nes tai yra vienintelis būdas užtikrinti šių instrumentų papildomumą. Būtina užtikrinti šių priemonių e, sinergiją. Aš esu įsitikinęs, kad komisija žino šio dokumento įvairias pusės. Komisija labai daug dėmesio skyrė diskusijoms su valstybėmis narėmis, kalbėdama apie kaip uh, apie būdus įgyvendinti šią programą, apie 10 milijardų eurų panaudojimą sanglaudos politikos valstybėse narėse. Ir taip, reikia pasakyti, kad esama susirūpinimo politinių lygių, bet noriu paminėti ir techninio pobūdžio darbą. Ir reikia pasakyti, kad komisijos siūlomas didžiausio prioriteto principas atrenkant pasiūlymus yra patikimas 2012 ir 2013 metais ir vėliau ir aš džiaugiuosi e, komis pranešėjo pasiūlymų rengti konkursus po 2014 metų. Tai leis visoms anglaudos valstybėms narėms parengti gerus projektus ir teikti gerų, subrendusių projektų pasiūlymus. O tai komisijai leis, atrenkant projektus, užtikrinti, kad bus sukurtas visose sangaudos šalise bendras svarbiausias tinklas ir kad mes laikysimės to principo. Svarbiausias prioritetas nacionaliniams vokams. Ponas Postinaru sakė, kad galėtume būti konkretesni, kalbant apie remtinas programas. Yra parengtas darbinis dokumentas komisijoje. Prieš keletą savaičių jis pasirodė, jame kalbama apie programos vykdymą. Taip, galbūt mes galėtume sukonkretinti savo pasiūlymus. Kitas dalykas - projektų geras parinkimas. Yra projektų sąrašas, pridėtos prie šios priemonės. Sąrašas buvo peržiūrėtas taryboje. E, ministrai birželio 7 dieną susitarė dėl to, sąrašas buvo šiek tiek išplėstas ir tai nėra kažkoks norų sąrašas. Tie projektai yra mūsų partnerių prioritetiniai projektai sanglaudos politikos šalyse. Ir šie projektai jau yra tinkami įgyvendinimui. Kai kuriais atvejais tie projektai jau yra pradėti, kitais atvejais rengiamasi pagal regioninės politikos priemonės arba TNT priemonės juos vykdyti. Taigi svarbiausia yra užtikrinti, kad tie 10 milijardų eurų būtų atitinkamai išnaudoti sanglaudos politikos šalyse. Dar keletas pastebėjimų. Pirmiausia, dėl viršutinės ribos nustatymo. Apie tai kalbėjo pranešėjas. Tai yra klausimas susijęs su daugiametė finansinė perspektyva daugiau negu kad su Connecting Europe priemonė. Bet žinoma, jūsų argumentai yra labai uh, logiški, tačiau tai nėra tiesiogiai susijęs su Connecting Europe Facility. Ir aš tikiuosi, kad uh, bus rastas sprendimas šiuo klausimu dėl pasienio regionų. Taip, aš pritariu jūsų dokumento, dokumente išsakytai minčiai. Reikia susijęti e, tinklus į pagrindinį tinklą. Ir noriu paminėti iš ten vykdymo patirties tai, kad daugiau kaip 50 procentų lėšų yra skiriama pasienio projektams vykdyti toks yra politikos tikslas ir galbūt reikėtų peržiūrėti projektų sąrašą ir labiau atspindėti tokio pobūdžio projektus programoje. Dėl nepanaudotų lėšų panaudojimo pasienio projekte 31 milijardas e, transporto projektams. Taigi, jeigu būtų papildomų lėšų investuoti į transporto infrastruktūras, tai atsirastų gerų projektų visose sąngaudos šalise. Aš manau, kad atsakiau visus iškeltus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Nežinau, ar yra dar ką čia pridurti. Tiesiog norėčiau pabrėžti bendro požiūrio būtinybę. Komisija mano, kad tiek reglamente, tiek ir CSF ši būtinybė yra atspindėta, kaip lėšos turėtų būti susijėtos ir naudojamos. Mes siūlome mechanizmus, kaip tokio tikslo pasiekti. Ir vienas iš jų yra partnerystės susitarimai. Svarbiausia yra sąsaja tarp stambių projektų. Čia kalba eina apie EPF ir Sanglaudos fondą, jų lėšomis yra finansuojami stambus infrastruktūros projektai ir tų projektų, kurie bus finansuojami iš Connecting Europe Facility. Stambus projektai turi būti įtraukti į sąrašą, kuris sudarys veiksmų programos dalį. Ir tai bus susijęta su sąrašu, kuriame bus projektai finansuotini pagal Connecting Europe Facility. Tai yra praktinis būdas, kaip užtikrinti programavimą ir atitinkamą koordinavimo lygį. Partnerystės susitarimas yra ta vieta, kur galima užtikrinti sąryšį tarp prioritetų pagal uh, ETC ir galimybės finansuoti infrastruktūros projektus. Nes ATS e programuose nekalbama apie bazinę infrastruktūrą dėl viršutinės ribos nustatymo. E, žinoma, čia reikėtų kalbėti apie tą argumentą, kad būtina įsisavinti lėšas. Ir žinoma, kad šis klausimas yra svarbus, kalbant apie finansavimą ir pagal Connecting Europe Facility. Ačiū dabar Markus Piper, o dėkoju komisijos atstovams. Dėkoju. iš esmės atrodo visi pasisakiusieji pritarė šiai finansavimo priemoniai, atrodo vienos frakcijos atstovas išreiškė visiškai priešingą nuomonę. Tai, manyčiau, geras pagrindas susitarti dėl kompromisų. Nors man atrodo, kad dėl kai kurių dalykų dar nėra aiškios nuostatos, aš manyčiau, kad teks vis dėlto susidurti su tam tikromis prieštaringomis nuomonėmis. Žinoma, bus pateikta ir konkurencingų pasiūlymų. Kaip ten bebūtų, mes turime pasiekti atokius regionus. Jeigu dėl to susitartume, tai susitartume ko gero ir dėl kitų dalykų. jeigu kyla abejonių dėl naujos agentūros, dėl naujos struktūros. Tai turėčiau pridurti, kad aš taip pat labai dažnai keikiu tas Europinės agentūras. Socialinių nu, reikalų srityje, aplinkos srityje, lygių galimybių srityje ir taip toliau yra sukurtos struktūros. Tačiau mes vis dėlto turime vieną kartą pasiekti periferiją, atokius regionus. Reikia struktūros, kuri tiesiog pareikalautų, kad pasienio regionuose prasidėtų kokia nors finansinė projektinė veikla. Aš manyčiau, kad tai labai aiškiai reikės suformuluoti mano pranešime. Thank you, Markus. Uh, this... Ačiū, Markus. Galime tuo užbaigti mm, ketvirtą punktą ir galime perėti prie penkto punkto. Pastirolien, tai Patrys Tirolien pristatys aplinkos ir klimato politikos programos LIFE sukūrimą. Madame la Présidente, chers collègues, le programme LIFE est le principal financement direct de la politique communautaire. Ponas ir ponai, kalbame apie Europos klimato kaitą, aplinkos apsaugą. Ir aišku, 2020 m. Europos strategijos tikslus ir žinoma, LIFE yra neskiriama dalis. Kalbame apie uh, PVM ir asmenį išlaidų neįtraukimą, bendro finansavimo dalį ir taip toliau. Dabar dėl to, mm, kas pagal komisijos daugiamečio finansavimo plano pakeitimus LIFE turi būti skirtas tinkamas finansavimas, kad būtų galima gyveninti šios programos tikslus. Ir todėl, pavyzdžiui, dėl integruotų projektų reikia numatyti koordinavimo mechanizmus, kurie gali pagerinti sinergiją tarp sanglaudos politikos ir LIFE programos. Reikia galvoti apie veiksmus, kurie Envi generalinio direktorato kompetencija būtų įgyvendinami ir sanglaudos politikos rytie taip pat, kad būtų tai derinami uh, projektai, kad būtų sinergija didesnė, kad būtų geresni koordinavimo mechanizmai tarp įvairių partnerių, kurie dalyvauja įgyvenimo mechanizmuose. LIFE programa turi užtikrinti vietos projektų gyvenimo dinamiką, tų projektų, kurie gali padėti geriau suprasti šios programos tikslus, reikia užtikrinti griežtesnę geografinę pusiausvyrą, kad visos valstybės narės galėtų pasinaudoti šios programos teikiamą naudą. Dabar dėl PVM neįtraukimo ir personalo išlaidų neįtraukimo. Kai eina kalba apie supaprastinimo tikslus ir projektų įgyvendintojų administracinius gebėjimus, jų sustiprinimą, tai aišku, reikia galvoti apie pagrindinius finansavimo principus, kokie yra taikomi ir sanglaudos politikos rytyje. Aš norėčiau atitinkamai atstatyti bendro finansavimo dalį, kokie pirmai buvo tam, kad realiai būtų galima užtikrinti šių lėšų panaudojimą ir atsižvelgti į tų, kurie įgyvendina um, tuos e, projektus finansinius pajėgumus. Aš taip pat kalbėčiau apie atitinkamą paskirstimą pagal baseinus, e, atsižvelgiant į tai, kur yra upės, jūros ir taip toliau. komitetas turi siekti toliau, kad būtų projektai įgyvendinti pasiremiant partnerystės principų, kad visi prisimtų tinkamą atsakomybės dalį. Aš galvoju, kad reikia didesnės bendrafinansavimo dalies ten, kur yra ypatingai jautrios vietovės, pavyzdžiui, kalnų vietovės ar, ar labai trapios ekosistemos. Ir pabaigai aš noriu padėkoti Europos komisijai ir mūsų sekretoriatui, taip pat padėjėjams, kuri tikrai padėjo liekant šį darbą, rengiant šios dokumentus. Ir dabar aš lauksiu kolegų nuomonių, kurios praturtins mūsų analizę ir, ir, ir praturtins mano rengiamą dokumentą. Ačiū, nematau šešėlinių pranešėjų. Nusumandžiai tada, jeigu nėra šešėlinių. Gal aš tiesiog nematau šešėlinių pranešėjų? Madame la Présidente, merci. Je veux tout d'abord saluer. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti kolegos Patristį Rolian uh, atliktą darbą, tikrai labai kokybišką darbą. Uh, ir regi komiteto narių dėmesį noriu atkreipti į vieną klausimą, tai yra Prancūzijos ultraperiferiniai regionai, kurie nepatenka į Natūra 2000 e, taikymo sritį. Man atrodo, kad dėl to vertėtų kelti klausimą, nes yra rimtų problemų. Uh, Aš jau nekartą tas problemas esu kėlęs um, šiame komitete, esu ir raštu parengęs atitinkamų dokumentų. Taigi, apie ką eina kalba? Fauna, flora, bio ekosistemos iš tų regionų nėra įtraukti į Natura 2000 ir todėl tie mūsų periferiniai regionai negali dalyvauti įvairiose programuose, kaip kad pavyzdžiui LIFE arba Natura 2000. Aš manau, kad tą problemą reikia išspręsti, tokį netitikimą reikia panaikinti. Kaip taip gali būti, kad mūsų regionuose, kur yra Europos biologinės įvairovės visas o, didžiulis o, rezervas, kodėl dabar tie regionai negali pasinaudoti šią pagalbą. Ir kalbant apie LIFE programą, aš kreipiuosi į pranešėją, noriu atkreipti jūsų visų dėmesį, kad tikrai LIFE programos uh, taikymos rytis apimtų visus mūsų regionus, taip pat ir mūsų, mano minėtus, regionus. Ir aš taip pat paminėčiau du tūkstančiai devintų metų berots Liepos mėnesį įvykusioje konferencijoje, kuomet dar e, Prancūzija pirmininkavo, buvo labai tie klausimai aptarti ir buvo e, visos išvados padarytos. Aš manau, kad jos išlieka aktualios ir šiandien, taigi atkreipčiau kolegų dėmesį į tai. Ačiū, Lambert Vanislaroj. Ačiū. Mūsų šešėlinė pranešėja, ponia Morkunaitė, negali dalyvauti šiame posėdėje. Taigi jie pirmiausia dėkoja poniai Tyrolien už regionės perspektyvos įtraukimą į aprepti. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir planuojama tą įtraukti į antrąjį tikslą pagal 2020 programą. Bet kuriuo atveju dabar yra numatyta tam atskira programa. Keletas pastabų. deleguoti į aktai visų pirma. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvirą tarp to, kas yra e, teisinėme tekste ir vėliau komisijos parengtose dokumentuose. Reikia atsargiai žiūrėti į šią pusiausvirą. Kitas dalykas - tinkamumas ir finansinės taisyklės. Čia svarbu taikyti tokius pačius metodus gavėjų atžvilgių ir užtikrinti atitinkamą finansinį planavimą mokėjimo agentūrose. Mums svarbu užtikrinti kaip galima didesnę lėšų sumą ir tinkamumo bei mokėjimo taisyklės. Reikia vadovautis finansiniu reglamentu. Mm, taigi neaišku, ar yra užtikrinta tinkama pusiausvėra. Pritarėme e, šiam dokumentui, subsidiarumo principo taikymui ir pasirūpinkime tuo, kad būtų užtikrinta sinergija regionuose, kad būtų taikoma tvaresnė politika, regionuose. Iš esmės mes susidarėme teigiamą įspūdį jūsų darbo adresu. Pirmininkė, nematau daugiau norinčių pasisakyti, taigi suteiksiu e, komisijos atstovams, NV generalinio direktorato atstovams pasisakyti. Pasmartas. Ačiū. Labadiena visiems, ačiū pirmininkė ir sutiktą žodį. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už jo labai naudingą indėlį į šios rytės diskusijas ir noriu parlamento nariams priminti, kad komisija siūlo naują aplinkos ir kovos su klimato kaita finansavimo programą, norėdama būtent atsižvelgti į šios politikos gyvenimo išlaidas ir į kitų sričių politiką, pateikė atitinkamą pasiūlymą ir aš galiu paremti pono Tiralien um, pagrindinės linijas, bet uh, dar norėčiau užsakyti keletą pastabų, jeigu pirmininkė leistumėt. Visų pirma, tikrai labai dėkoju pranešėjai už tai, kad jis remia integruotus projektus ir iš esmės um, komisijos pasiūlymas toks ir yra. Uh, kad būtų galima integruoti um, visus aplinkosauginius aspektus į kitos, kitų sričių politikos projektus. Tokiu būdu mūsų tas tikslas ir būtų įtvirtintas. Ypač reikia turėti omenyje strateginį visą pagrindą. A, tokiu būdu a, um, šių, šių projektų, šių programų nuseklumas būtų užtikrintas. A, ir kitoje finansinės e, programos, e, kitame laikotarpyje. Dabar dėl to, ką pranešėjas norėtų e, savo pranešime, kaip jis siūlo išplėsti tas taikymos rytis dėl integruotų projektų, pavyzdžiui, dėl jūros vandens kokybės. Uh, ir dėl dirbožėmio kokybės e, užtikrinimo projektų įtraukimo. Aš kaip, e, aš norėčiau pasakyti, kol kas dar nėra biudžetas iki galo patvirtintas, taip pat ir parlamente vyksta diskusijos. Tai aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jeigu būtų išplėsta taikymos rytis integruotų projektų ir kitos rytis būtų apimtos, tai e, reikėtų tai visų pirma galvoti apie finansavimo galimybės. Mes galvojame, kad nebūtų įmanoma visų projektų finansuoti tuomet. Uh, Reikia turėti omenyje biudžeto ribas ir, ir taip, aišku, reikėtų pakankamai didelį finansavimą numatyti šiai programai, kad būtų galima užtikrinti sverto efektą. Dabar dėl programų įgyveninimo, kaip jūs žinote, šios programos tikrai e, sėkmingai gyvenamos jau poro dešimtmečių ir e, poreikis yra didesnis nei galimybės finansuoti ir tas poreikis yra pastaruoju metu išaugęs bendra finansavimo, ta bendro finansavimo dalis kai kurioms zonoms, kurios ekonominių požiūrių nėra tokios palankios, tarkim, tas padidinimas to bendro finansavimo dalies, čia kalbant apie tai, reikėtų pasakyti, kad sunku būtų pakeisti bendrą finansavimo dalį kai kuriems konkretiems projektams, nes reikia užtikrinti sažiningą lėšų, teisingą lėšų paskirstimą, taigi kai kuriais atvejais gali kilti problemų dėl to pageidavimo padidinti bendrą finansavimo dalį. Dabar apie tuos uh, nepalankiose situacijose esančius regionus. Visų pirma, norėčiau atkreipti komiteto dėmesį į tai, kad kaip reikėtų apibriežti tada tuos dalykus. Uh, Dėl užyrio teritorijų, Prancūzijos to klausimo, aišku, tas klausimas puikiai visiems žinomas. Aš, kaip jau sakiau, komisijos tikslas buvo suderinti šios priemonės finansavimą su visos politikos tikslais. Visos valstybės, visi regionai nevienodai yra, nevienodame yra lygyje, kai eina kalba apie bendrijos teisės aktų gyvenimą. Ir reikia turėti omenyje, kad pavyzdžiui, Prancūzijos užjo teritorijoms yra taikoma kiek kitokia bendrijos teisė. Ir pavyzdžiui, Natūra 2000 panašu mm, nėra taikoma užjūrio teritorijoms, tačiau uh, LIFE programa galėtų būti taikoma užžiūrėjo teritorijoms. Ir aišku, komisija galvoja apie alternatyvius sprendimus, atsižvelgdama į tai, kad kai kurie regionai, būtent Prancūzijos užžiūrio teritorijos, yra traktuojamos kiek kitaip. Komisija galvoja, kaip kaip teisingiau būtų galima užtikrinti galimybės tokiems regionams taip pat gauti uh, pagalbą iš įvairių bendrijos fondų ir programų. Uh, Taigi komisija dar masto šiais klausimais. Man atrodo, aš lyg ir sureagavau į visus pranešėjo išryškintus momentus. Pirmininkė, ponė Tirolien, ar jūs norite dabar kažką pasakyti pabaigai? Ne, aš labai atidžiai išklausiau kolegų pasisakymų. Man atrodo, reakcija tikrai yra patenkinama. Uh, gal kai kuriuose sritise dar reikėtų padirbėti daugiau, bet aš tikrai pasižymėjau visas kolegų išsakytas pastabas. Ir lauksiu taip pat iš kolegų ir pakeitimų pasiūlymų. Aš manau, kad mes tikrai suderinsime savo pozicijas ir padary, pasieksime konsensuso. Dabar turime apsispręsti dėl datos pakeitimams pateikti. Envy balsavimas vyks anksčiau, todėl mes turėtume balsuoti Liepos mėnesį 22 birželio. 22 birželio turėsime pateikti pakeitimus. Kitas darbo tvarkės klausimas - Europos demografinė statistika mes turėtume aptarti nuomonės projektą. Pranešėja. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš e, kartu su šernė pranešėja rengiu demografinės statistikos pranešimą. Komisija siūlo harmonizuoti duomenų sistemas e, susijusias su demografinę situaciją Europoje. E, šiuo savo pasiūlymu komisija numato, kaip bus renkama, kaupiama ir e, laikoma statistinė medžiaga apie gimstamumą, e, mirštamumą ir siekiama, kad būtų galima palyginti tuos demografinius duomenis tarpusavyje. Demografiniai iššūkiai jūs puikiai suprantate, didėja, jie yra vis svarbesni ES kontekste. Jeigu turėsime pakankamai statistinių duomenų apie demografiją, galėsime palyginti turimus duomenus, duomenis daryti išvadas ir ko gero pasiūlyti tam tikrus sprendimo kelius. Žinoma, nereikia priminti, kad Praėjusiais metais mes pateikėme pranešimo savo iniciatyvą dėl demografinių pokyčių ir būsimos politikos. Tai, tai jau tame pranešime mes atkreipėme dėmesį į statistinių duomenų vaidmenį. Ten kalbėjome, kad būtina pateikti statistiką apie atskirus regionus. So, kad reikia kurti vietos, regioninius ir nacionalinius statistinius duomenis, kurie būtų palyginami tarpusavyje ir užtikrinti, kad tais duomenimis būtų galima keistis tarp regionų, vietos struktūrų ir atskirų valstybių. Tačiau kaip tie pasiūlymai galėtų būti gyvendinti praktikoje. Visiems pasiūlymams būtų galima pritarti, Tačiau į vieną dalyką norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį. Pasiūlyme komisija norėtų surinktus duomenis naudoti, kuriant atitinkamus kriterijus arba indikatorius. Aš šiam pasiūlymui pritariu be išlygų. Taigi, vienas iš tokių indikatorių galėtų būti demografinis pažeidžiamumas šitas e, indeksas galėtų būti naudojamas labai dažnai, nurodant, koks regionas ypač patiria didžiulį demografinį spaudimą arba didžiulės demografinės problemas. Ankstesnis kai kurių regionų susirūpinimas buvo toks, sakoma, kad galima neteisingus duomenys surinkti, jeigu būtų vadovaujamasi tik tai gyventojų statistika. Tačiau yra pateiktamas atitinkamas pakeitimas, kuris leidžia tikėtis, kad tokios klaidos nebus padaryta. Todėl mes savo pasiūlyme ypatingą vaidmenį skiriame patiems regionams, siūlome kurti demografinę statistiką apie regionus ir rekomenduojame siūsti šią statistiką į atitinkamus centralizuotus tinklus. Pateikimi duomenys konkrečiai nėra, šiame pasiūlyme nėra apibūdinami, nepasakoma, kaip konkrečiai jie bus renkami, kadangi dar nėra numatytos administracinės finansavimo prielaidos, tačiau renkant duomenis reikėtų atsižvelgti į tai, kad būtų e, saugomas, išsaugomas asmens privatumas. Aš ateityje tikiuosi jūsų pastabų ir tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Rika Manner. Dėkuoju, Erika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Meidän ryhmä voi... Dėkuoju pranešėjai už puikų pranešimą. Mūsų frakcija iš esmės pritarė pasiūlymui. Svarbiausias klausimas yra, yra štai koks kaip ateityje surinkti išsame statistiką apie demografinę raidą ir mes pritarėme pranešėjai, kad reikalingi konkretūs indikatoriai arba parametrai, pagal kuriuos bus finansuojami regionai ateityje. Komisija visuomet laikėsi nuomonės, kad iki šiol yra pakankamai demografinių duomenų, pagal kuriuos būtų galima finansuoti regionus. Tačiau mes manome, kad reikia atsižvelgti ir į skirtumus regionuose, į skirtumus ir demografinėse statistikose. Thank you, uh, Ana Miranda. Dėkuoju. Ana Miranda. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa, kad Europa išgyvena demografinius pokyčius. Ir neturime daug duomenų, kad galėtume tą įrodyti. Tačiau situacija Europoje yra gan rimta. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir, žinoma, padėkoti šeš, šešėliniai pranešėjai, pranešėjai ir noriu pakalbėti apie Galisijos situaciją. Galisijos parlamente buvo sukurtas specialusis komitetas demografiniams pokyčiams svarstyti nes e, situacija e, mūsų regione yra rimta, nėra pakankamai duomenų, yra kur kas daugiau vyresnio amžiaus gyventojų negu kad naujagimių, gimstamumas mažėja. Aš priklausau tai kartai, kuri yra pirmoji karta, e, kuri turėjo galimybę lankyti atvirai universitetus. 20 procentų mano uh, studentų išvyko į užsienį ir daugybė profesionalių jaunų žmonių išvyksta į užsienį. Praėjusiais metais iš, sužinojame ekonomikos, socialinios ir teritorinės sanglaudos ataskaitos rezultatus. Ir šioje sanglaudos ataskaitoje komisija teigia, kad kai kuriais atvejais geografiniai arba demografiniai aspektai gali padidinti konkrečių regionų problemas. Akivaizdu, kad su tokiamis problemomis susidurima ES nėra pakankamo harmonizavimo lygio. E, kalba eina apie pažeidžiamumo dėl demografinių pokyčių indeksą. Šis indeksas yra labai svarbus. Mes turime į jį atkreipti dėmesį, kai eina kalba apie būsimą lėšų paskirstimą. Mes pasakome už šį pakeitimą. Taip pat yra ir pagrindų ataskaita, kurioje kalbama apie tai, kad esant rimtoms geografinėms ar demografinėms kliūtėms reikia atsižvelgti tuos aspektus, kai kalbama apie naują e, lėšų programavimą ir paskirstimą. Dėkuoju, panas Van Nistelrooy. Ačiū. Morkūnaitės mano kolegės nėra. E, pirma. 2012 yra aktyvaus ir sveiko senėjimo ir solidarumo metai. Taigi mes turime daryti daugiau turime siekti daugiau duomenų ir daryti daugiau, o ne mažiau. Šią priemonę galime ir turime pasinaudoti. Teigiamai žiūrime į pranešėjo pasiūlymus ir tikimės, kad pranešimas bus tikslinis ir galiausiai bus geras. Šiek tiek keista, kad turint Eurostatą, turint tiek daug faktų ir duomenų, Mes kalbame apie naują indeksą, pažeidžiamumo indeksą. Apie demografinio pažeidžiamumo indeksą. kalba eina apie senėjimo situacijos žinojimą, apie žmonių padėtį, ir būklę. Europos Sąjunga išties pirmauja seno, senėjimo srityje. Taip, taip yra. Situacija prastėja. Ir galiausiai mes sudarysime tik 6 procentus pasaulio visų gyventojų. Vakar teko dalyvauti regionų komiteto posėdėje, kuriame buvo kalbama apie regionus. Ten buvo kalbama, kas atsitiks, jeigu regionuose mažės gyventojų skaičius. Mums reikia imtis priemonių. Ir labai svarbu tiksliai žinoti, apie ką mes kalbame. Jeigu turime daugiau informacijos, tai dar nereiškia, kad ir veiksmų daugiau imsimės reikia daugiau turinio, kalbant apie programas ir inovacijų Europos partnerystės, kurios bus vykdomos iki 2020 metų. Dėkuoju dabar ponas Keli. Ačiū. Aš sutikčiau su tuo, kad kuo tikslesni yra statistiniai duomenys, Kalbant apie tendencijas, tuo paprasčiau yra viską planuoti, bet turime pasinaudoti statistiniais duomenimis. Nes jeigu jais nepasinaudosime, tai kokia yra duomenų prasmė. Kalbant apie lėšų finansavimą sanglaudos programoms ar mokyklų planų sudarimams, svarbiausia yra turėti tikslę informaciją kuo tikslesnė informacija, tuo mažiau lėšų bus išvaistoma vykdant kažkokius planus, ypač tokius, kurie neatspindi būsimų demografinių pokyčių tendencijų. Toliau. Pranešėjas, pranešėja kalbėjo apie asmens duomenų apsaugą. Žinoma, aš su tuo sutinku. Vakar vyko susitikimas skirtas šiam klausimui aptarti, daugybė kitų yra numatyta. Aš sutinku, kad duomenų apsauga yra labai svarbus klausimas. Tačiau duomenų rinkimas, kokius asmens duomenis čia reikia saugoti, apsaugoti, galbūt pranešėja galėtų patikslinti ir paaiškinti šį aspektą. juk mes kalbame apie statistinių duomenų rinkimą ir būsimų tendencijų išryškinimą. Dėkuoju, panas Omaržiai. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad prezidentės pirmininkė e, supranta, kodėl aš negaliu abejingai. Um, reaguoti į demografinius klausimus, tiek e, laiko dirbę su veržės ir Aš noriu padėkoti pranešiui, tikrai labai svarbu yra um, tiksliai atspindėti demografinę situaciją, kadangi yra tiek daug įvairovės, kai lyginame regionus. Ir ypač, kai matome, kad gyventojų skaičius mažėja Europoje ir periferiniuose regionuose žiūrime, ultraperiferiniuose regionuose žiūrime, kokia yra situacija arba, pavyzdžiui, regione. Mūsų situacija yra visiškai kitokia nei, pavyzdžiui, Europoje pasaulio gyventojų skaičius iki 2050 metų bus 9 gal 10 milijardų. Tuo tarpu Europoje gyventojų skaičius ir toliau mažės iki 2060 metų. Tai liks tik tai. penki šimtai milijonų dėl gyventojų senėjimo ir taip, taip pat 1,6 procentai tik tai bus gyventojų augimo skaičius iki 23 metų ir paskui nuo 41 iki 60 um, prieaugis tai bus 1,3 procento. Tai yra labai sudėtinga situacija, kuri mūsų laukia ateityje ir uh, 2010 ehm, metais ehm, tų, kurie, yra viršė, kurie bus virš 65 metų, bus labai daug dirbančių, bus tik tai uh, du. Uh, and of course there is a uh, uh long-lasting debate between the demographs, what kind of indicators should be. Ponas Olbrecht, mes kalbame apie demografinius statistinius duomenis. Kalbame apie duomenų agregavimą. Kokių duomenų mums reikia, kad galėtume formuoti Europos politikos kryptis, kokiu lygiu tokius duomenis reikia rinkti ir kaupti. Ir kaip užtikrinti institucijų bendradarbiavimą atitinkamais lygmenimis. Aš galiu tik prisiminti vakarykštį susitikimą su EBPO atstovais. Ten buvo kalba apie duomenų rinkimo būdų pakeitimą. Man tai yra labai svarbu, nes aš rengiu pranešimą dėl RDF ir aš siūlau išplėsti intervencijos apripti tuose regionuose, kurie susiduria su sunkumais dėl demografinių pokyčių. Tam mums reikalingi labai aiškus ir tikslus duomenis. Šis pranešimas yra tiesiogiai susijęs su RPF pranešimu, nes būtini tikslus duomenis. Kitais atvejais nebus galima apibriežti konkrečių veiksmų pirmininkė. Nežinau, ar turime komisijos atstovų, kurie norėtų tarti žodį. Pone Aklemanson. Prašom. Thank you very much. So, so uh, from uh, the Commission, from Eurostat, so I would like... Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už pranešimus ir paramą komisijos pasiūlymui. Eurostatas keliarius metus rengia duomenės susijusius su demografiniais pokyčiais ir uh, kaupia duomenis tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu, tiek ir europiniu lygiu. Bet žinoma, kyla palyginamumo problemų, todėl neturime tikslių ir palyginamų duomenų Europos lygiu. E, žinoma, kad mums reikia užtikrinti tokių duomenų palyginamumą. Todėl šiuo reglamentu komisija siekia, kaip ir jūs sakote, užtikrinti nuolatinės gyvenamosios vietos apibriežti, nes yra tokių atvejų, kai Rumunijoje gyventojai yra įskaičiuojami į Rumunijos gyventojų skaičių, nors prieš dešimt metų jie išvyko į užsienį ir jie neturėtų būti skaičiuojami kaip Rumunijos gyventojai pagal nuolatinės gyvenamosios vietos kriterijų. Uh, Taigi šis reglamentas siekia pagerinti statistinių duomenų palyginamumą, taip pat siekia surinkti išsamius duomenis vietos regionų ir nacionalinių bei europinių lygių. Mums reikalingi rodikliai, reikalinga daugiau duomenų, geresnių duomenų, mums reikalingi patikimi rodikliai. Toks yra mūsų tikslas. Norėčiau sureaguoti į esmens duomenų apsaugos keltą klausimą. Šiame reglamente mes kalbame apie agreguotus duomenys, apie duomenys, kurie yra perduodami lentelių formą. Taigi aš nemanau, kad čia kyla rizika išplatinti, paviešinti asmens duomenys. Kalba eina apie duomenys susijusius su gimimo data, su lytimi ir kitais aspektais. Taigi rizikos pažeisti asmens duomenų taisyklės šioje srityje nėra. Dėkuoju dabar Kerstin. Dėkuoju trumpai. Norėčiau pasakyti, kad tai yra techninio pobūdžio reglamentas. O kitas dalykas būtų jau, kaip bus naudojami tie duomenys. Mes pranešime savo iniciatyvą nurodėme, kad reikalingi statistiniai duomenys, reikalingi atitinkami tyrimai, kurie leistų palyginti atskirus regionus tarpusavyje EFRE ir bendrame reglamente yra kalbama apie tai, kaip statistiškai įvertinti demografinius pokyčius. Taigi mes ir toliau turėsime nagrinėti šiuos klausimus, turėsime ir ilgainiui nepamesti šitų klausimų iš akiračio, kadangi duomenys tikrai yra reikalingi siekiant pasiūlyti pačius tinkamiausius problemų sprendimus. Uh, you, so the... Ačiū, baigiam diskusijas. Toliau dėl um, pakeitimų pateikimo termino, tai birželio 22 diena vidudienis, labai trumpas terminas, kadangi pagrindinis komitetas iki rugsėjo turi priimti sprendimą, tai mes turime balsuoti jau Liepos mėnesį, taigi birželio 22 diena terminas pateikti pakeitimus. Tuo komiteto posėdį mes baigėme, o dabar perėsime prie koordinatorių posėdžios. Mums trūksta tik tai žaliųjų kolegos. Taip, prie, prieš 15 minučių skambinom jiems kavos. Kava bus gerai. Tai pabandykime surinkti visus kolegas ir tada iš karto pradėsime uh, koordinatorių posėdį. Gal kas galėtų pakviesti uh, kavą nešiuojančius darbuotojus.